Good afternoon, ladies and gentlemen. Let's start our work. Labadiena, ponios ir ponai, pradedame darbą. Prieš save turite darbo tvarkės projektą. Jeigu atsirastų kokių pastabų, pageidavimų, prašom pasakyti. Na, o priešingų atveju, jeigu pastabų nėra, tai tuomet manysime, kad darbo tvarkė galime laikyti priimta siūlau pradėti nuo pirmojo darbo tvarkės klausimo, o būtent išklausysime pirmininko pranešimų. Norėčiau Jūs informuoti, kad mūsų pirmininkė šiandien dalyvauja trialogo posėdyje, ten kalbama be kita ko dėl finansinio reguliavimo priemonių. Ir kai tik šis posėdis baigsis, ji grįž į mūsų posėdžio salę ir pirmininkaus mūsų posėdžiui. Norėčiau perskaityti, ką ji prašė manęs jums perduoti. Taigi jau turime pilną darbo tvarkę šiai popietį. Ir kaip matote, pagal išdalintą iš ankstinio skaičiavimo lentelę, kiek kam mes skiriame, jūs galite matyti, kaip, kokius klausimus mes nusprendėme nagrinėti ir kiek laiko kam skirti. Na, suprantu, kad tai nėra idealu, tačiau numatyta taip, kaip numatyta, tad būčiau dėkingas, jeigu e, savo kalbėjimo laiko laikytųsi visi kalbėsiantys. Antras pranešimas. Jau informavau jūs, kad vyks neįlinis Posėdis vyks birželio 5 dieną pirmadienį tarp 7 ir 9 valandos vakare. Oli Ren komisaras patvirtino, kad jis tada galės atvykti į mūsų komiteto posėdį. Ta posėdį mes diskutuosime apie ES pagrindų taisyklės susijusias su geresnę valdyseną ir kolegos fail pranešimą mes tada aptarsime. Trečias pranešimas. Mes prašėme leidimų renkti dar vieną neįlinį posėdį. Ketvirtadienį, Liepos 8 dieną, nuo 9 iki 11 valandos ryto šio posėdžio darbo tarkė, bei kita ko apims ir reitingų agentūrų klausimą. Ir taip pat 2009 metų Europos centrinio banko pranešimo nagrinėjimą. Tai štai, tiek prašė pirmininkė jums pasakyti. Na, o dabar leiskite pristatyti jums poną Algirdą Šemetą. Jis yra komisaras atsakingas už mokesčių ir muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu. Jis mums pristatys svarbiausius savo darbo prioritetus artimiausiam laikotarpiui. Pone komisarė, žodis jums. 15 minučių, prašom. Thank you. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai po mano paskutinio pasirodymo šiame komitete. Prisimenu, kad jūs esate pasiryžę dirbti apmokestinimo klausimais. Norėčiau pristatyti savo siekius per ateinančius metus, kad galėtume dirbti drauge, siekiant to, ką laikau mūsų bendra darbo atvarkė. Noriu pasiduoti galimybę ir pristatyti komisijos teisėtvarkos programos pagrindinius bruožus apmokestinimo srityje. Dėl krizės valstybės narės yra priversos esmingai peržiūrėti savo ekonomikos politiką. Siekis užtikrinti, kad e, Europa vėl imtųsi kurti gerovę, reiškia, kad reikia e, imtis priemonių fiskalinėje srityje nacionaliniu mastu bei bendrų pastangų Europos mastu. Pastarėjai įvykiai atskleidė, e, kad, kad valstybių narių ekonomikos yra labai tarpusavyje viena nuo kitos priklausomos. Todėl esu įsitikinęs, kad ES atliekamas koordinuojantis darbas yra gyvybiškai svarbus, o komisija vaidina jame svarbiausią vaidmenį. Esu pasirengęs pasinaudoti visomis man prieinamomis priemonėmis, kad užtikrinčiau, jog valstybių narių mokesčių politikos dirbtų harmoningai. Manau, kad Europoje reikia aptarti mokesčių politiką plačiau. Ir esu pasirengęs nuolatos lankytis jūsų komitete bei keisti nuomonėmis su jumis ši, šiuo klausimu. Žinau, kad jūs e, turite vertingų pastebėjimų ir nešte vertingą indėlį į šį darbą. Tikiuosi, kad šiandien įvyks pasikeitimas trimis svarbiausiamis mokesčių srities nu, klausimais Sustiprinto ekonominio bendarbiavimo peržiūros kokybė, e, mokesčių politikos panaudojimas siekiant užtikrinti gerovės augimą ir gera valdysena mokesčių srityje. Visų pirma, kokybiška peržiūra atsiprašau, įplaukų kokybė. Norėčiau apie tai pakalbėti e, išeimo iš krizės e, strategijos kontekste. Ekonominių sunkumų metu valstybėms narės turi dėkti fiskalinio konsolidavimo programas. Niekas nebejoja, kad reikia užtikrinti tikslinga kokybiška iš, išlaidų panaudojimą siekiant užtikrinti augimą, tačiau taip pat reikia tinkamai tvarkyti ir mokestinės įplaukas. Valstybės narės spręs svarbiausius klausimus. Kaip perdaryti mokesčių sistemas, kaip jas suformuoluoti taip, kad jos skatintų užimtumą, investicijas ir mm, ekologišką e, žiniomis grindžiamą ekonomiką. Kiekviena valstybė turės surasti savo sprendimą. Bet esu įsitikinęs, kad 27, kad 27 e, individualūs požiūriai nebūtų e, veiksmingiausias kelias priekin. Šiuo metu yra peržiūrimos nacionalinės mokesčių sistemos, vertinant jas išeimo iš krizės strategijos kontekste. Ir remdamasis atlikta analizė, rengiuosi draugės su valstybėmis tartis ir galvoti, kaip geriausiai, kokias geriausiai politinės iniciatyvas dėkti. Kad tokios diskusijos vyktų, aš jau pradėjau Aš inicijavau e, mokesčių politikos grupės sukūrimą, kuriai pirmininkausiu. Prašysiu valstybių narių ministrų paskirti po vieną nacionalinį atstovą, kad mes politiniu lygmeniu galėtumėme išnagrinėti, kaip galėtumėme siekti pažangos Europos mokesčių politikoje. Ir būtent šiame kontekste rengiuosi kalbėti apie finansinio sektoriaus indėlį į krizės kaštus politinės diskusijos šiuo klausimu yra prieštaringos ir dar išlieka keletas atvirų klausimų. Ar, ar reikėtų apmokestinti įvairius sandorius? Ar reikia mokesčių sities harmonizavimo ES mastu? Ar ES turi elgtis savarankiškai? Kaip tokios mokestinės įplaukos, jeigu jos būtų renkamos, būtų paskirstytos? E, komisija jau pasiūlė pirmuosius žingsnius, tai yra įvesti bankų rinkliavas ir, ir laikyti tai sėkmingų, kad teisingų sprendimų tam pritarė taryba. Po rezoliucijos, kurią kovo mėnesį pasiūlė jūsų komiteto pirmininkė, mes svarstome kitų bankinių mokesčių įvedimą nuosavam kapitalui. Didžio dvidešimtuko susitikime e, praėjusiu e, savaitgali paaiškėjo, kad mums iš, iškyla globaliniai iššūkiai šioje srityje. Dabar turime apsispręsti, ar Europa eis priekin viena mokestinių, mokesčių, bankinių mokesčių srityje. Ir jei norime siekti pažangos, turime iš, įvertinti, kokį tas naujas ba, bankose atsirandantis mokestis turės Europos konkurencingumui. E, toliau, tvarus Europos augimas. Noriu pakalbėti apie vidaus rinką ir pagrindinės priemonės, užtikrinsime, kuriams užtikrinsime Europos saugimą pagal 2020 strategiją. Kaip neseniai pažymėta profesoriaus Monti pranešime, gyvybinga stipri Europos ekonomika remiasi sėkmingai veikiančią vidaus rinką kur verslas ir piliečiai gali visapusiškai save realizuoti. Gera mokestinė politika yra svarbiausias dalykas, užtikrinant sėkmingą vidaus rinkos funkcionavimą. Siekiant atkurti ir sustiprinti mūsų ekonomiką, taip pat galime prisidėti siekiant platesnių tikslų aplinkosaugos ir klimato kaitos rytyje. Vis dar egzistuoja nemažai mokestinių kliūčių vidaus rinkoje. Esu įsitikinęs, kad mokestų mokesčių politikos pagalba galėtumėme palengvinti sąlygas verslui dirbti tarp valstybinių mastų ir investuoti į ES. Taip pat turime rūpintis piliečiais. Pono Grečio parengtas pranešimas akcentuoja, kad vidaus rinkos e, kad vidaus rinka turi rūpintis tais, kurie ją sudaro ir joje gyvena. Todėl turime kalbėti apie kasdien, kasdieninės mokestinės kliūtis, su kuriamis susiduria piliečiai, pavyzdžiui, dvigubas apmokestinimas arba diskriminacija mokesčių srityje. Tai yra svarbiausi mano darbo prioritetai. Ko jau pasiekta? Balandžio 27-ąją prasidė, prasidėjo uh, konsultacijos, kurių tikslas išsiaiškinti, apklausti įmonės ir piliečius, kokiamis mokestinėmis kliūtimis jie susiduria dirbdami Europos Sąjungoje. Uh, Praėjusį penktadienį prasidėjo platesnės konsultacijos, kuriuose nagrinėjamos e, platesnės kliūtis susijusios su paveldėjimo mokesčiais. Ir e, ištyrę surinktus duomenys mes išsiaiškinsime, kokios politinės priemonės yra reikalingos. Si, kalbant apie a, e, atitikties išlaidų mažinimą, aš esu pasirengęs svarsyti tarybos pasiūlymą dėl a, e, sąskaitų su PVM pateikimą tai yra tik pradžia, bet taip užtikrins mažesnius mokesčius veikėjams. Ateityje aš ir toliau imsiuosi veiksmų, kad sustiprintume vidaus rinką mokesčių srityje. Tarp mano veiksmų pirmiausia bus bandoma suderinti įmonių mokesčių bazę, sukursime e, bendrą sistemą, kuri leis e, panaikinti brangiai kainuojančius netitikimus tarp nacionalinių sistemų ir sumažinti įmonių e, įstatymų derinimo kaštus susijusių su, skirting, su veikla skirtingose veiklose skirtingose valstybėse narėse. Kitas dalykas, aš paskelbsiu žalėje knygą dėl PVM sistemų peržiūros. E, stengsime sukurti palankesnę aplinką verslo įmonėms ir paprastesnę bei sveikesnę sistemą visose valstybėse narėse. Trečias dalykas, e, po e, viešųjų konsultacijų aš pasiūlysiu komisijai komunikatą, kuriame bus apibrieštas veiksmų planas kovoti su dvigubo apmokestinimo problemomis, įskaitant problemas susijusią su paveldo mokesčiu, mokesčių sulaikimu, mokesčių mažinimu piliečiams, e, nuo kurių mūsų, kenčia, mūsų piliečiai patiria žalą Galiausiai manau, kad pats laikas kalbėti apie ekologišką apmokestinimą, galvojant apie bendrus klimato kaitos tikslus. Energetikos mokesčių direktyvos peržiūra yra esminė šios e, srities dalis. Komisija praėjusią savaitę pradėjo diskusijas apie energetikos mokesčių direktyvos peržiūros. Uh, buvo pasiektas konsensusas ir e, sutarėme, kad dabartinė sistema neveikia taip, kaip reikėtų, siekiant bendrų tikslų, tokių kaip didesnio energijos efektyvumo ir kovos su klimato kaita. Labai daug įdomių klausimų per diskusiją išriškėjo ir aš juos atsižvelgsiu, rengdamas e, poveikio vertinimą, e, kuris bus paskeltas kartu su pasiūlymu e, konkrečiu, kurį aš ketinu pateikti kuo greičiau. Trečias dalykas - geras valdymas mokesčių srityje. Baigdamas norėčiau pasakyti, kaip svarbu yra išlaikyti valstybių narių gebėjimą surinkti įplaukas, ypač dabar ekonominių sunkumų laikotarpiu. Tuo tikslu ES turėtų sustiprinti kovą su mokesčių sukčiavimu ir vengimu ir toliau turėtume e, vykdyti gero valdymo kampaniją tarptautiniu mastu. Džiaugiuosi, kad taryba paėmė, priėmė susitarimą dėl naujo biuro įsteigimo šių e, metų, e, šių, šio mėnesio pabaigoje Eurofisk ir tai bus labai e, svarbi institucija kovai su PVM sukčiavimu. Pasiekta pažangos ir tarptautiniu mastu, bendraujant su kitomis valstybėmis dėl mokesčių ir gero jų valdymo. Tokiu būdu pageriname santykius su besivystančiomis šalimis. Paskutinio kafin taryba kreipėsi į komisiją, kad būtų pradėtos diskusijos su Šveicarija ir Lichtensteinu, kad šios šalys pritaikintų Elgesio kodekso principus, kovojant su kenksminga mokesčių konkurencija. Mano tarnybos jau pradėjo diskusiją su Šveicarija šią savaitę šiuo klausimu. Aš e, galiu pasakyti, kad ateityje ir toliau kovosime su kengsminga mokesčių konkurencija ir ES viduje, ir su tarptautiniais partneriais. Aš pritariu pono Dominisi nuomoniai, e, kurią jis išdėstė savo ataskaitoje apie gerą mokesčių valdyseną. Elgesio kodekso principų taikymas trečiosiose šalise yra nepakankama. Pats Elgesio kodekso taikymo mastas turėtų būti peržiūrėtas bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Dar vienas prioritetas yra įvertinti pažangą diskusijose ECOFIN tarybose, e, svarstant vadinamąjį gerą valdymo paketą, kuriame yra, į kurį įeina santopų direktyva, susitarimai dėl kovos su sukčiavimu ir susitarimai su trečiosiomis šalimis šiais klausimais. Kol kas rezultatai nėra labai geri, nes nepasiekta tai, ko tikėjosi ir taryba, ir komisija, nes dėrybos vyksta gana sudėtingai, tačiau aš ir su pirmininkaujančiu Belgija labai glaužiai bendradarbiausiu, kad būtų pasiekto tas susitarimas šiuose frontuose. Gerbėmės pirmininkė, mėly parlamentarai, aš aptariau savo mokesčių darbo tvarkės tris ramščius ir pristačiau komisijos iniciatyvas 2010 e, ir 2011 metams. Manau, kad dabar ES mokesčių darbo atverkė įgauna naują pagreitį, e, kurį sukuria pripažinimas, kad nepasieksime tikslo, e, jeigu neužtikrinsime e, pažangos, jeigu išlaikysime tik status quo. Aš esu įsitikinęs, kad mes galime sukurti kokybišką mokesčių sistemą, kuri būtų sąžininga ir piliečiams, ir įmonėms, ir pačioms valstybėms narėms. Aš savo veikloje būtent tokia vizija ir vadovaujasi. Taryba priims sprendimus, o jūs vaidinate taip pat labai svarbu politinį vaidmenį. E, mes manome, kad Europos parlamento parama yra svarbi ir čia, Briuselėje, ir valstybėse narėse, siekiant pažangos, kur yra reikalinga piliečiams ir įmonėms ir e, tai leistų dar geriau integruoti ES. Dėkuoju už jūsų dėmesį, e, išklausysiu jūsų nuomonių dabar. Ačiū. Thank you very much. Uh, Dėkoju, ponė komisarė. Norėčiau priminti kolegoms, kad ECON komitetas vykdo struktūrinį dialogą su keturiais komisarais. Komisaru Almunija, Barnie, Ren ir dabar su komisaru Šemeta. Ačiū, kad atvykote į posėdį. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Bulman. Danke, Herr Vorsitzender. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai, ką mums pristatėte čia, atrodo visiškai pamatuota ir išmintinga. Mums reikia intensyvinti diskusijas ES lygių dėl mokesčių politikos. Niekas dėl to nesiginčia. Norėčiau, kad šiek tiek detaliau pristatytumėte, kaip atrodo situacija vadinamoji po Toronto. Ar galėtumėte politiškai įvertinti susikloščiusią padėtį? Mano pozicija yra štai kokia. Nebuvo padaryta jokios pažangos e, esminiais klausimais kovojant su krize. Kodėl? Ogi todėl, kad ES neturi vieningos linijos, neturi ryštingos linijos kitos interesų grupės, tokios kaip pavyzdžiui besi, naujai beiškylančių šalių grupės, nemato, kam reikia padėti mums spręsti mūsų problemas, jeigu mes patys nesugebam apsispręsti, ką reikia daryti. Na, o jungtinės valstijos taip pat nemato, kodėl turėti dėti pastangas, jeigu nėra sutarimo dėl ekonominės veiklos atgaivinimo tuo pat metu. Europos parlamentas e, jūsų prašė teikti siūlymus. Mes sakėme plenarinėme posėdėje ir tą iniciatyvą parėmė dauguma kolego. Mes sakėme, kad mums reikia įvertinimo e, dėl finansinių sandorių apmokestinimo. Tai būtų mūsų esminės pastangos iliustracija kovojant su krize. Tai mums, mūsų nuomonė, padėtų kovoti su uh, namų ūkių įsiskolinimais. Taigi mes laukiame, kada jūs pateiksite tuos siūlymus, kada pateiksite savo analizę. Manau, kad dabar jau nebeįmanoma atidėlioti šio darbų, neįmanoma toliau trepsėti vietoje, ES tai būtų blogas dalykas, turime pradėti dirbti kartu. Manyčiau, kad dabar Jūsų eilė yra teikti siūlymus ir turite atlikti tai, ką prašė atlikti Europos parlamentas jau prieš kurį laiką. Tad kokia jūsų nuomonė šis klausimas? Dėkui. You and, uh, and... Ačiū už klausimą ir už išsakytus pastebėjimus. Manau, kad didžiojo dvidešimtuko susitikimo išdavos yra gana gana aiškios ir Europos Sąjunga ėmėsi iniciatyvos apsvarstyti mokesčių apmokestinimo klausimus um, pasaulio finansų sistemos kontekste. Ir tame susitikime įvyko esminės diskusijos, o tų diskusijų išvados yra tokios. Tapo aišku, jog e, labai sunku būtų susitarti globaliniu mastu dėl, finan, dėl um, apmokestinimo finansinėme sektoriuje. Ir jūs tikriausiai žinote, kad mes komisija pasiūlėme vesti bankinį mokestį kad išvengtume galimų pro, ateities problemų finansų sektoriuje. O dabar, manau, atėjo laikas įvertinti padaryti vertinimą ir bandyti nuspėti, kokios būtų tokių pasiūlymų pasiekmes finansinėme sektoriuje. Jau paprašiau savo tarnybų pabandyti tiksliai įvertinti, koks būtų tokio mokesčio uh, kokios būtų tokios, tokio mokesčio pasiekmes arba finansinės veiklos mokesčio arba rinkliavų, kurios buvo siūlytos kaip galima alternatyva ir jas siūlė komisija bei TVF. Mums reikia kruopšį įvertinti, e, iš, išnagrinėti visas alternatyvas ir subokti, jog jeigu bus primami sprendimai, juos reikės priimti ne pasauliniu mastu Taigi reikia spręsti konkurencingumo klausimą. Ir po to, kai ta analizė bus parengta, turėsime apsvarstyti. Turėsime įtraukti visus suinteresuotus veikėjus, suinteresuotus grupės, tai yra parlamentą, valstybės narės ir drauge prieiti išvadų dėl tolesnių žingsnių. Okay. Now the floor is uh, with Mr. Lambert. Dabar žodis teikiamas ponui Lambertui. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Šemeta, noriu pasveikinti Jūs. E, džiaugiuosi, matydamas jūs čia, džiaugiuosi jūsų pasisakymu. Galiu pasakyti, kad man tikrai labai patiko jūsų išdėstyti pasiūlymai. Man džiugu, kad jūs e, manote, kad e, na, įgytas pagreitis ir kad reikia plėsti diskusijas dėl mokestinės bazės įvedimo Europoje ir didinti pastangas šioje srityje. Mes taip pat džiaugiamės jūsų noru dirbti su mumis. Atrodo, kad jūs nuoširdžiai tą darote ir nuo pat pirmos dienos, tai matosi nuo pat jūsų paskirimo. Ir jūs toliau dirbate su mūsų komitetu ir tai laikau gerų dalykų. Mes pritarėme daugeliu jūsų uždėstytų tikslų. Mes taip pat džiaugiamės, kad buvo įkurta mokestinė, moke, mokestinės politikos grupė. Praėjusią savaitę dalyvavau diskusijose su ponu Van Rompoj ir mane nustebino, kad jo, pavyzdžiui, da, da, jo tarnybos užsimančios biudžeto klausimais dirba visiškai atskirai ir visiškai kita kryptimi. Na, Manau, kad turi dirbti visos darbo grupės, bet kažkur tai tos iniciatyvos turėtų susitikti. Kalbu apie išlaidas ir apie įplaukas. Turime suderinti pastangas šiuose srityse. Ponas Van Rumpoj minėjo, kad reikia, a, sutinku su kolega, kad reikia įvertinti didžiojo dvidešimtuko susitikimo išvadas, taip pat kitus aspektus. Ar ES turi eiti priekin viena, ar laukti globalinių sprendimų. Tas pats ir su, pavyzdžiui, apivartinių taršos leidimų sistemą. E, dar užtruks keletą metų, keletas metų, kol viskas mums pasikeis. Ir todėl manau, kad turime eiti priekin vieni aplinkosaugos rytyje, bankinių rinkliavų rytyje. Na, kai sakau, kad einame į priekį, nebūtinai mes turime elgtis kvailai. Mes tiesiog galime tapti lyderių šioje srityje ir taip užtikrinti didesnį Europos įmonių konkurencingumą ir jo, jam nepakenkti. Taigi, manau, kad mokestinės politikos srityje mes turime siekti plataus užmojo tikslų. Jūs kalbėjote apie tai, kad tų bankinių rinkliavų klausimas gali būti susijęs su konkurencingumo aspektais. Manau, kad čia neturėtume persudyti šių visų klausimų. Pavyzdžiui, e, prisiminkime situaciją su aplinkosauga ir anglies e, surišimu ir saugojimu. Kai buvo išsiaiškinta, kaip, kokia yra tikroji situacija, paaiškėjo, kad viskas netai baisiai, kaip, ir viskas netai baisu, kaip buvo piešiama. Taigi tas pats ir su bankinėmis rinkliavomis. Neturėtume būti pernelyg uh, atsargus. Manau, kad yra pakankamai erdvės tą, tą mokestį įvesti. Uh, Toliau, įplaukos, tos pajamos surinkamos iš tokio mokesčio, kaip jas paskirstyti. Jeigu jis, tas mokestis atsiras, galbūt įplaukos turėtų būti skirtos Europos Sąjungai, Europos Sąjungos biudžetui, o ne valstybėms narėms. Ir paskui galėtume nuspręsti, kokią dalį tų įplaukų galėtume sugražinti valstybėms narėms, galbūt sumažinti jų mokamą, mokamą įnašą į ES biudžetą. Manau, kad reikia stengtis, kad, vis, kad situacija būtų naudinga visiems, kad ir valstybės narės gautų naudos iš tos sistemos, bet taip pat reikia nepamiršti, kad ES turi gauti dalį tų lėšų. Kaip žinote, e, Europos taryba prieš porą savaičių patvirtino išvadas ir parlamentas pri, patvirtino rezoliuciją, kad reikės priemonių paremti vis, visiems veiksmams, kurie, kuriuos norime gyvendinti. Galite tikėtis, kad žalieji pasiūlys konkrečių pasiūlymų šiais klausimais po vasaros. Mes norime dirbti su jumis ir galiu pažiūrėti, kad mes e, paremsime jūsų darbo atvarkę. Ačiū. Uh, Labai ačiū už malonius žodžius. Ir e, dėkuoju, kad pritarėte mokesčių politikos grupės įsteigimui. Aš tikrai manau, kad yra svarbu pradėti politinės diskusijas ir kalbėti apie mokestinius reikalus ES viduje, kadangi šiuo metu susidurėme su tokia problema, kad vyksta labai geros techninio pobūdžio diskusijos, tačiau politinio masto diskusijos apskritai nevyksta mokesčių klausimais. Aš visiškai sutinku e, su jumis dėl to, kad turi būti uh, ryšys tarp fiskalinės politikos ir mokesčių politikos. Fiskalinė politika nėra tik mokesčių politika. Mokesčių politiko, e, fiskalinė politika yra kalbama ir apie įplaukas, ir apie išlaidas. Ir abi balanso pusės turi būti protingai sutvarkytos tam, kad būtų pasiektas konsolidavimas reikalingas daugeliu valstybių narių. Tuo pat metu mes turime priimti tuos sprendimus išmintingai. Dėl finansinio operacijų apmokestinimo, kaip jau minėjau, po didžiojo dvidešimtuko susitikimo padėtis tapo aiškesnė. Ir dabar reikia atlikti labai kruopšę galimų alternatyvų analizę. Mes kol kas dar detaliai neaptarėme, koks bus mūsų diskusijų pagrindas mes kalbame e, dar vis, ar tai turėtų būti akcijos ir obligacijos, ar tai turėtų būti išvestinės finansinės priemonės, e, kaip turėtų būti sutvarkytas įplaukų išlaidų klausimas. Viskasgi e, yra susijęs su galimų mokesčių pagrindo nustatymu. Tam aš labai atidžiai stebiu tokias diskusijas, aš tikiuosi, kad bus parengta kropšti analizė, kurią peržiūrėsime kartu su valstybėmis narėmis ir tokioje vietoje, kaip pavyzdžiui, mokesčių politikos grupė, galėsime išsiaiškinti, koks būtų kelias į priekį, kokie konkretus veiksmai turėtų būti imamiesi. Ačiū. Pone Beres, prašom. Merci beaucoup, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, Nekartosiu to, ką jau pasakė abu prieš mane kalbėję kolegos dėl finansinių sandorių apmokestinimo. Tačiau jūs esate Europos komisijos narys ir manau, kad jūs turite neįlinę atsakomybę šiuo klausimu prisimti. Pirmininkas reikėtų tiesiog, kad jūs pakartotumėt klausimą, nes turime problemų su anglų kalbos vertimu, su vertimu į anglų kalbą. No, there is no English. Do you have English in yours? Let me see. Okay, just a eh, moment. Est-ce que le commissaire a mis euh, sur, euh, sur yes, le 2 Yes, I have English. Yeah, no, it's, uh, it's you okay. have not. Okay. Okay. okay, I'm sorry, Mr. Beres, but Atsiprašau, ponė Berė, sako pirmininkas. Tai štai, negryšiu prie to, ko jau kartojo mano kolegos dėl finansinių sandorių apmokestinimo, tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį štai ką. Jūs esate tas komisaras, kuris e, šioje srityje imasi iniciatyvų. Europos Sąjungoje yra atsiradę labai stiprus lūkesčiai kad mes prisimtumėm atsakomybę, kad imsumės spręsti e, krizė sukeltas problemas ir yra siūloma numatyti tuos mokesčius. Klausėte, kaip sutaikyti ES piliečius ES. Tai yra geriausias būtas yra imtis iniciatyvų. E, numatykime šį ap, finansinių sandorių apmokestinimą ir aš manau, kad tuomet piliečiai jūs supras žymiai geriau. Jūs imsitės naudingos iniciatyvos daugeliu požiūrių, jų čia net netenka minėti šiandien. Jie negali būti pakeičiami jokiais kitais mokesčiais. Kai klausau diskusijų apie tai, ar, tai, e, ar reikia kurti e, tam tikrą fondą, ar apmokestinti finansinius sandorius. Žinome, kad tai yra du visai skirtingi dalykai. Vienas iš vertingų finansinių sandorių apmokestinimo dalykų yra e, tas, kad e, bus tinkamiau reguliuojamos finansų rinkos. Ir tai taip pat leis gauti pajamų, kurias galima panaudoti, finansuoti tam tikroms investicijoms, o ir mums tų lėšų gyvybiškai reikia šiandien. Taigi G20 išvados yra tokios, kurio, nu, po, po kurių belieka tik stebėtis, nes nematau niekur, kad išvadose būtų kalbama apie finansinių sandorių apmokestinimą. Kai dėl minėto fondo, manau, kad yra kažkokia aptaki formuluotė pirmajame priedė, tačiau ten nieko konkretaus nėra 21 dalyje. E, tas fondas yra paminėtas, tačiau tai niekaip neatspindi mūsų lūkesčių. Na, o G20 išvadose yra kalbama apie dalyką, kuris yra tapęs pakankamai madingu. Kova su mokesčių priebėgomis, su mokesiniais rojais, taip vadinamais. Apie tai jau buvo kalbama ankstesnio didžiojo dvidešimtuko sustikimo metu. O dabar kaip yra, rūpinamas iš šiuo klausimu ar nebe? Kai dėl vystimosi, G20 kažkada paskelbė, kad e, didžiam 20-ukui rūpi vystimosi klausimai. Nes lėšos gautos e, e, įplaukų už finansinių sandorių apmokestinimą galėtų būti panaudotos vystimosi projektams finansuoti. Jeigu pirmininkas leidžia, norėčiau užduoti tris klausimus. Pirmasis būtų toks. Jūs minėjote tai, kad reikia vėl uh, kalbėti apie įmonių apmokestinimus ir tai numatyti vienodą mokestinę bazę visos ES įmonėms. Man tikrai malonu girdėti apie tokią iniciatyvą. Mano supratimu, tai yra būtinas dalykas. E, jeigu norite ypač įgyvendinti vadimai Monti paketą. Jūs paminėjote labai trumpai šitą dalyką. Tad aš norėčiau paklausti detaliau, ką ketinate daryti, ką, kaip panaudosite jūsų pirmtakų nuveiktus darbus šioje srityje, ar galėtumėt mums šiek tiek daugiau pakomentuoti šį dalyką. Ir prašom pasakyti, kiek jūsų supratimu šis klausimas turėtų būti su, su kitais Monti paketo aspektais. Na, nes man ne, netrodo labai geras dalykas Monti paketas kur liberalios formuluotės ir aspektai lekia kosminių greičių, o tuo tarpu su mokestiniais klausimais susiję dalykai, sakykime, važiuotų negreituoju traukiniu, o regioniniu. Tai yra žymiai, žymiai lėčiau. Kitas papildomas klausimas būtų toks. Jūs neminėjote mokestinių sistemų klausimų, tokių sistemų, kurios numato trumpalaikio laikotarpio atlygį. Tai yra dalykai susiję su įmonių valdymu. Ką Jūs apie tai manote? Ir galiausiai darbo grupėje, kuriai vadovauja ponas Herman Van Rompoj, yra plačiai kalbama apie sankcijas, kurios galėtų būti taikomos valstybėms narėms, kurios nukryptų nuo numatytų taisyklių. su kai kuriais stebėtojais jau prieš kurį laiką mes siūlome, kad būtų susimastoma prie to, kad e, sankcijos turi būti protingos, kad sergančiam, taip sakant, ne kraujas būtų nuleidžiamas, bet kad būtų mastoma, kaip jos veikatos būklę pagerinti. Tad e, kas yra daroma, kad e, kas bus numatyta daryti su ta įmonė, kuri, pavyzdžiui, nevykdo savo įsipareigojimų. Ar jai padidės PVM mokestis, ar jai, pavyzdžiui, padidės mokesčiai susiję su tarša, pavyzdžiui, ir panašiai. Aš nežinau, tai būtų geras dalykas, greičiausiai ne. Tiesiog norėčiau paklausti, ar komisija masto, ką nors tais klausimais, ar jūsų klausiama nuomonės, e, kaip su komisaru Ren bendradarbiaujate šituo klausimu. Taip pat norėčiau sužinoti. Dėkui. Thank you very much. There were quite many questions. Labai ačiū, čia buvo gana daug klausimų. Pabandysiu aptarti kai kuriuos jų. Galiu tik pakartoti e, tą, ką jau sakiau apie finansinių operacijų mokestį ir finansinės veiklos mokestį. Ta arba ta, arba abu juos. <clears throat> abu šie mokesčiai turi savų pliusų ir minusų ir turime labai atidžiai įvertinti abi, abi galimybės ir pradėti diskusiją su jumis dėl galimų alternatyvų šioje srityje. Apie tai kalbėdama jūs paminėjote ir atlyginimų e, analizę trumpam laikotarpiui. Mūsų tyrimai, TVF ir kiti tyrimai parodė, kad finansinių e, sveiklos mokestis būtų tinkamesnis šio požiūriu, nes e, jame į jį įeitų ir finansinių institucijų pelnas ir atlyginimai. Priklausomai nuo to, kaip tas mokestis bus suformuotas, uh, turėtų būti gal, galima aptarti ir e, artimiausios trukmės atlyginimų klausimą. CCCTB klausimas. Mes jį dar svarstome, aš savo tarnybų paprašiau, e, kad įvertintų šį pasiūlymą ne tik iš tarptautinių įmonių perspektyvas, bet ir mažų ir vidutinių įmonių perspektyvos. Mes norime šį pasiūlymą supaprastinti taip, kad jis būtų naudingas ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, kurios nori išplėsti savo veiklą tarptautiniu mastu. Šiuo metu mūsų paslaugos rengia poveikio vertinimą ir ten konkrečiai bus kalbama apie esminius klausimus. Ar yra sukurtas bendras įmonių mokesčių mokėjimų sistema, ar bendrų konsoliduotų mokesčių sistema, ar sukuria tos sistemos būtų privalomos, ar ne Šiuo metu tokios e, įmonių apmokestinimo bazės vertinimas vyksta. Tikiuosi, kad jis bus baigtas šiais metais ir kitais metais jau galėsime pateikti aišku pasiūlymą. Kitais metais. Pirmų metų pusmetį. Tiksliau 11 metų pusmetį. Tai pirmame pusmetyje. Dėl sankcijų Trečiadienį Europos komisija savo bendrame posėdėje kalbės apie tai. Bus e, aptartas komisijos pasiūlymas dėl pagerinto ūkio valdymo. Galiu tik pasakyti, kad labai glaužiai bendradarbiavome su Oli Ren. Ir mano portfelis šiandien yra labai svarbus Kartu su Olirin mes svarstome visus klausimus susijusius su ūkio valdysena. Jūs teisi, sankcijų sistema turi būti sukurta taip, kad būtų e, kuo anksčiau pateikti reikalingi sprendimai, kad nebūtų padaryta žalos e, toms valstybėms, e, kurios jau dabar susiduria su sunkumais būtent čia Oli Ren dabar rengia savo pasiūlymą. The floor is uh, uh, given to Mr. Klute. Kolega Klute. Ja, ah, Dankeschön auch. Ähm, ja, Herr Kommissar, ich wollte Sie. Ačiū. Komisarė, aš taip pat noriu užduoti Jums klausimą apie finansinių sandorių mokestį. Uh, jau daug apie tai kalbėta ir jūs gana išsamei jį pristatėte, todėl nekartosiu klausimų, kurie jums jau buvo užduoti. Visi iki šiol kalbėję pašnekovai parodė susidomėjimą šiuo klausimu. Tai reiškia, kad parlamentas bendrai tuo mokesčiu yra suinteresuotas. Ir norėčiau pristatyti viską vertindamas iš mano frakcijos požiūrio taško. Mes be abejo palaikome šią mintį ir mums mums atrodo, kad reikia imtis nedėlstinų priemonių šioje srityje. Bent jau mums taip atrodo ir noriu tą aiškiai pasakyti. Graikijai ir, Graikija ir kitos valstybės susilaukė greito atsako, kuomet paaiškėjo, kad reikia reformuoti biudžetą. Ir na, buvo pasiklausta piliečių, ar jie yra pasirengę finansuoti kai kurios planus, tačiau niekas nesiklausė banko, ar jie yra pasirengę uh, mokėti už tai. Na, piliečiai, ar piliečiai susitaikius su Europos tolesnis statymo projektu, atšvelgiant į krizę, tai jeigu norime pasiklausti, to piliečių neturime daug laiko ir turime kažkokiu būdu užtikrinti, kad bankai dalyvautų finansinės krizės e, sprendimuose skirtuose išspręsti krizės situaciją. E, Kitas dalykas, Vokietijos dienraščiuose skaičiau, kad, PV, kad Rumunijoje 5 procentais bus padidintas PVM. Ką Jūs apie tai manote? Man atrodo, kad žmonės gaunančias žemas, pa, gaunantys žemas pajamas tikrai na, nukentės nuo to. Ref, reformuojamas valstybės biudžetas ir nukentės žmonės, o ne bankai, kurie sukėlė krizę. Uh, Ir manau, kad ekonominių požiūrių tai yra gana probleminis klausimas, PVM didinimas. Tikėtina, kad tai atsilieps ir vidaus rinkos vystimusių. Buvo išreikšta mintis, kad piliečiai turi susitaikyti su mintimi, kad Europą kažkaip tai toliau reikės Europos projektą plėtoti, bet tačiau manau, kad tai yra problematiška situacija. Ką Jūs apie tai manote? Uh, Thank you very much. Uh, uh, and on your first, uh... Ačiū. Atsakydamas jūsų pirmąjį klausimą, noriu pasakyti, kad aš jau keltą kartų tai sakiau ir pabandysiu atlikti mm, išsame analizę ir kiek įmanoma greičiau, kad būtų įmanoma pradėti diskusijas tarp visų suinteresuotų šalių atstovų. Pa PVM klausimas. Žinote, kad es mastu Egzistuoja taisyklės dėl PVM minimalaus dydžio, tai yra bent 15 procentų jis turi būti, o jo viršutinė riba nėra niekaip apribota. Na, manoma, kad nedaugiau nei 25 procentai. Taigi, tarp šių dviejų ribų valstybės narės gali nustatyti savo mokesčius ir ne tik Rumunija, bet daugybė kitų valstybių narių susiduriančių su sunkumais mokestinėje srityje. Teikia pasiūlymus didinti PVM dydį šalis, kurį, kurią geriausiai pažįstu, PVM padidino nuo 18-21 procento. Kaimininėse valstybėse tas padidėjimas buvo netgi dar ženklesnis, nes visi suprantame, kad PVM mokesčio bazė yra labai plati. Ir padidinus šį mokestį vienu procentu galima surinkti ženkliai daugiau uh, įplaukų. Aš suprantu jūsų mintį dėl to, kad, kad, tas, kad, kad turi būti kažkokia pusiausvyra mokesčių didinime ir kitose srityse. Tačiau tai yra galimybė valstybėms narėms, pavyzdžiui, spręsti socialinės ryties klausimus, vykdant atitinkamą socialinę politiką. Tačiau jūsų išsakyta mintis yra labai svarbi ir būtent tai yra viena iš priežasčių, kodėl manau, kad mokesčių politikos grupė turi būti ta vieta, kur turėtume aptarti valstybių narių pasirinktus sprendimus mokesčių srityje ir keistis pažangiają praktiką ir skleisti pažangiausiąją praktiką. kad pasimokytume iš, iš, iš gerų pavyzdžių ir, ir, ir prastesnių pavyzdžių, kuriuos pasirinko valstybės narės. Ir sakyčiau, kad daugumai valstybių narių reikia užtikrinti tinkamesnę politiką mokesčių srityje ir jiems reikia diskusijų. Reikėtų parengti e, išmintingesnė išėjimo iš krizės strategija ir koordinuoti abipusės įplaukų ir išlaidų pusę. Is, uh, Ačiū dabar, ponė Esaija. Arvoisa puheenjohtaja. Hyvä. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė komisarė, kaip žinia, fiskalinė politika yra viena iš svarbiausių, svarb, Svarbu taip pat, kad kartu būtų vykdomos kitos politikos susijusios su fiskalinė. Svarbu, kad būtų laikosi tam tikrų gaisrių visuose valstybėse narėse, kad būtų galima laikytis bendros fiskalinės politikos. Svarbu kalbėti apie PVM klausimą, kuris jau buvo iškeltas be kitako. Tačiau turėdami galvoje krizės kontekstą turime uh, prisiminti, kad bus sunku numatyti bendrą mokesčių bazę. Spaudimas bus vis stipresnis šiuo klausimu, tad kas kalbama tarp komisarų šiuo klausimu komisijoje, kokios diskusijos vyksta tarp jūsų ir komisaro Oliren, kiek e, galima kištis į nacionalinį valstybių suverenitetą šiuo klausimu, kaip nacionalinės vyriausybės ir parlamentai žvelgia į šią situaciją, koks jų vaidmuo tenka įgyvendinant ekonominę ir fiskalinę politiką, kaip koordinuoti tą fiskalinę ir ekonominę, europinę politiką su nacionalinė ekonominė ir fiskalinė politika. Antras klausimas. Norėčiau paminėti štai ką. Pergyvendami ekonominę ir finansinę krizę mes ėmėme verštis diržus, pirmiausia, tam panaudojome uh, PVM, daugelis valstybių pakėlė PVM procentą, e, daugelį valstybių e, apmokesčių surinkama nedaug, kitaip tariant, sukčiavimas kai kuriuose valstybėse yra tapęs nacionaliniu sportu. Daugelį valstybių narių taip yra. Mes žinome iš kitų šalių patirties, kad jeigu mokesčiai didėja, tai valstybių pajamos nuo to padidėja menkai, kadangi pradedama mokesčių vengti. Ir tai nėra tokia funkcionali priemonė, valstybės net neturi efektyvių priemonių surinkti tos padidintus mokesčius. Ir štai mano klausimas. Kokią valdyseną užtikrinti, kaip užtikrinti geresnę kontrolę ir priežiūrą siekiant užtikrinti, kad valstybėse narėse mokesčiai būtų surenkami. Mes, aišku, taip pat turime savo minčių, kaip kovoti su sukčiavimu. E, kokia turėtų būti gera valdysena mokesčių srityje. Tačiau kaip pateikti valstybėms tuos naujus patarimus, kad jos galėtų tinkamiau tvarkyti savo fiskalinę politiką. Trečia. Norėčiau užduoti štai kokį klausimą, kai kalbama apie PVM ir e, apie tai, kai, kad PVM buvo padidintas daugelį, mokesčių, daugelį valstybių narių. Tad klausimas būtų toks kaip tas PVM turi didėti. E, mes kalbame apie amatininkus. Ir čia PVM srityje nedaug galime sumažinti šį procentą, nes kalbam apie darbo jėgos apmokesnimą sumažės galimybių įmonėms samdyti žmonės, jeigu, ir, jeigu tie darbuotojai bus apmokestinami. Ką Jūs manote šitų klausimų? Uh, well, uh, very... Labai ačiū už visus klausimus. Pabandysiu atsakyti dėl pagerinto ūkio valdymo. Manau, kad tai yra gyvybiškai svarbus aspektas, todėl reikia rasti teisingą pusiausvyrą, kuri nesukeltų grėsmės valstybių narių suverenumui, formuojant e, savo politiką. Tačiau tuo pat metu turime užtikrinti, kad e, tokia politika būtų tvari įgyvendinant stabilumo ir augimo paktą ir užtikrinant makroekonominį stabilumą. Dėl mokesčių srities. E, netiesioginių mokesčių srityje ES valstybių narių sistemos yra suderintos, tačiau visuomet yra galimybių gerėti, tobulėti. Todėl e, tai ir reikėtų daryti. O tiesioginių mokesčių srityje aš siūlau suderinti įmonių mokesčių bazę. Nes tai yra svarbu vidaus rinkos raidai. Nemanau, kad reikėtų eiti dar toliau ir suderinti, pavyzdžiui, mokesčių normas. Tai turėtume palikti savarankiškai valstybėms narėms spręsti, formuojant e, politiką. Tačiau esminis klausimas čia yra ne suderinimas, o geresnis e, koordinavimas. Ir aš norėčiau įgyvendinti tokią sistemą, pagal kurią per mokesčių politikos grupę valstybės narės galėtų geriau koordinuoti savo veiklą ir mokytis viena iš kitos politikos rytyje. Taip valstybių narių sistemos būtų pažangesnės ir orientuotos į augimą. Dėl mokesčių surinkimo ir mokesčių vengimo galėčiau pasakyti, kad tai labai rimta problema, ypač krizės metu. Ir aš labai tikiuosi, kad sprendimas dėl Eurofisk įsteigimo prisidės prie e, PVM problemų sprendimo. Kaip žinia, reikia laiko e, tam, kad būtų sukurta greito keitimos informacija tarp valstybių narių struktūra, kuri leistų spręsti problemą susijusią su mokesčių vengimu per sienas ar e, PVM vengimu. E, esame nekartą kalbėję apie cigaretes ir kitas akcizinės prekes. Ta problema ypač aktuali pasienio regionams. Ir netrukus jūs išgirsite apie pasiūlymus konkretiems veikasmams toje srityje. Dėl PVM ir jo dydžio daug darbo jėgos reikalaujančiuose sektoriuose. Kaip žinote, pagal PVM direktyvą valstybės narės gali pritaikyti mažesnę PVM normą paslaugoms, kurios reikalauja daug darbo jėgos, tačiau dėl to turi nuspręsti pačios valstybės narės. Jeigu jums būtų įdomi mano asmeninė nuomonė dėl PVM ir jo e, nuolaidų ar e, netaikymo, tai galėčiau pasakyti, kad aš nesu didelis jų fanas. Aš nemanau, kad e, tokie sumažinimai ir atleidimai pasitarnauja siekiant mūsų tikslų. Valstybės narės tuos tikslus yra išsikėlusios pagal pačios direktyvos apimti, o direktyvos tikslasgi yra sumažinti PVM e, paslaugoms, kurioms, kurios reikalauja daug darbo jėgos. E. Ačiū. Pone Basesku. Thank you so much. Uh, Commissioner... Ačiū. Komisarė, turiu klausimą. Kaip apsaugoti galutinius vaikų vartotojus finansiniam sektoriuje? Mes žinome, kad daugeliu atveju galutinę kainą ir tų mokesčių bandoma perkelt ant vartotojų pečių. Ką manote šiuo klausimu? Mano kolega išreiškė susirūpinimą dėl padidinto PVM Rumunijoje. Norėčiau pasakyti, kad mes prim sprendimą padidinti PVM atsižvelgdami į susitarimą su Tarptautiniu valiutos fondu. Tai buvo vienas iš sprendimų, kurį primti prašė Tarptautinis valiutos fondas ir mes tai padarėme. Taigi, pirmosios priemonės, kurių ėmėmės, buvo pensijų sumažinimas 15 procentų ir 25 procentais buvo sumažinti atlyginimai biudžetinio sektoriaus darbuotojams. Taigi galiausiai galutinė priemonė buvo PVM padidinimas. Ką Jūs manote apie tai? Dėkuoju. Thank you. Thank you for your uh, questions and... Uh, Dėkuoju už klausimą ir taip pat už išsakytas mintis vertinant antrą klausimą. Jūsų iškeltas klausimas dėl galimo bendros įmonių mokesčio bazės perkelimo vartotojams turėtų būti vertintas nagrinėjant finansinių sandorių mokestį. Turime panagrinėti, kokį poveikį tas mokestis turės vartotojams jeigu būtų pritarta pasiūlymui įvesti finansinių sandorių mokestį. Yra ir kitų um, aspektų, kuriuos reikia vertinti atliekant poveikio vertinimą. Pavyzdžiui, išsiaiškinti, ar to, tokios priemonės padės išspręsti rinkos nestabilumo problemas. Tai yra labai sudėtingas klausimas ir egzistuoja skirtingų požiūrių į tai. Uh, kaip, kaip spręsti tą klausimą. Sprendimai nebus paprasti, todėl turime būti labai atsargus, rengdami pasiūlymus šiais klausimais, nes jeigu nesimsime visų, neišnagrinėsime visų galimų negatyvių patikto pasiūlymo aspektų, tuomet na, gyvenimas parodys, kad padarėme klaidų. O aš nenorėčiau daryti klaidų, teikiant to pasiūlymą tokiu svarbiu klausimu kaip finansinių sandorių e, mokestis ar įmonių mokesčio bazės didinimas. Dėl jūsų išsakytų kitų pastebėjimų noriu pasakyti, kad konkretus PVM dydis yra nustatomas valstybių narių Rumunija šį sprendimą priimdama nepažydė galiojančios PVM direktyvos. Kalbu apie mokesčių normas, mokesčių tarifus. Su Rumunija svarstėme kitus klausimus susijusius su PVM, tačiau, kalbant apie patį PVM dydį, jeigu jis yra didesnis nei 15 procentų ir nedaugiau nei 25 procentai, tai valstybė narė gali šiuose, šiame tarpe priimti sprendimą. Ačiū komisarė. Ar bus dar klausimų iš salės? Jei nėra kitų klausimų, norėčiau kolegoms ir jums komisarė priminti, kad e, ekon koordinatorių posėdėje susiturėme dėl kai kurių teisėkuros programos prioritetų 2010-2011 metams. Pirmasis klausimas finansinio sandorio, finansinių sandorių mokesčio poveikio vertinimas. Šiandien apie tai kalbėjome. Toliau energetikos apmokestinimo direktyvos peržiūra, Mm, mokeš, vystimasis ir, ir mokesčiai e, PVM susijęs su, su voucheriais. E, taip pat e, piliečių iniciatyvos mokesčių srityje teisėkuros pasiūlymas dėl bendros konsoliduotos įmonių mokesčio bazės. Komisarė, gal galite detaliau pakon, e, pakomentuoti iš būtent šį klausimą, bendra konsoliduota įmonių mokesčio bazė. Toliau, kiti prioritetai. Komunikatas dėl PVM strategijos ateities, jo tikimės 2011-aisiais. Komunikatas dėl paveldėjimo mokesčių ir ap, palūkanų ir honorarų apmokestinimas, kuomet tie mokesčiai gauna, toks užmokestis gaunamas kitoje valstybėje narėje. Gal galite pakomentuoti bendro konsoliduotą įmonių mokesčio bazę? Uh, uh, Na štai, norėčiau pasakyti, kad komisijos darbo programa yra derinama mūsų komiteto darbo programa, ypač mokesčių srityje. Ir noriu užtikrinti jūs, kad bendradarbiavimas vyksta ir vyks tarp mūsų abiejų institucijų. Kaip dėl bendros mokesčių bazės? Kaip jau sakiau, dar turime atlikti poveikio to mokesčio įvertinimo, tai bus padaryta metų pabaigoje, turime sulaukti rezultatų to poveikio įvertinimo ir tuomet teiksime siūlymą 2011 pirmojoje pusėje. Kaip jau sakiau, yra svarstoma keletas alternatyvų susijusių su poveikio analizė. Dar svarstoma, ar tą mokestį vadinti CCCTB ar CCTB. Ir Tuomet kils klausimas, ar, tas, mok, ar ta mokesčio bazė turi būti savanoriška ar ne. Tačiau tarnybos dar tebe atlieka šio mokesčio įvertinimą. Pirmininkas, ačiū ponui komisarui šiandien. Mums tikrai džiugu matyti jūs čia. Kviesime jūs suprantama ir dar į mūsų posėdžius. Mums visiems tinkamų ir primtinų laikų. Dėkui. Now, ladies and gentlemen, unfortunately we have to suspend our... Uh... Na, dabar gerbiami kolegos, turime padaryti pertrauką. Iki pusės penkių, nes neturime nei pranešėjų, nei šešėlinių pranešėjų salėje kitų darbo tvarkės klausimų. Taigi susitiksime 16.30 visiems iki pasimatymo. Right. We are resuming the meeting. Tęsime mūsų posėdį. And we are at point four. Uh, the, uh, Toliau periname prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Statistinių duomenų kokybė atsižvelgiant ir perviršinio deficito procedūrą. Mr. Karas. Pone Karas, žodis jums. Floor is yours. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, äh, danke, dass. Ačiū, ponios ir ponai. Ačiū, kad sutikite man žodį prieš balsavimą. Mes aptarėme viską plenarnių diskusijų metu ir jau bals, parlamente buvo balsuota dėl rezoliucijos tuo klausimu ir buvo vertinant pakeitimus pateiktus rezoliucijai aš e, vadovavausi gairėmis ir noriu pasakyti, kad viskas vyksta laiku ir taryba taip nesusilpnino komisijos pasiūlymą, kaip mes baiminomės jį padarys. Turime dar palūkėti ir palaukti Graikijos reakcijos, kur ilgalaikė tikrieji duomenys, duomenys buvo klastojami ir komisija neturėjo laiko visko patikrinti. Mes pasiekėme to, ko norėjome ir aš galiu trumpai jums pristatyti. kad vertinant iki šiandien pateiktus pakeitimus, bent jau man atrodo, kad aš e, patenkinau visus prašymus, visur sudėjau pliusus išskyrus du. bent jau dviejose pakeitimuose išvelgiu problemų. Tai yra 23. Konstatuojamoji dalis. Pono Bogroš pasiūlymas dėl Europos centrinio banko. Aš e, pasitelkiau Eurostatą ir viską išsiaiškinau. Ir man atrodo, kad nėra būtinybės čia performuluoti to, tų nuostatų, nes viskas atitinka galiojančius įstatymus. Taigi, prie lažbo kraš pakeitimo norėčiau dėti minusą. Ir konstatuojamosios dalies nekeisti. Toliau 14 pakeitimas. Na, aš visą tai sakau ne dėl to, kad aš prieš kažkaip priešinosi tam, bet tai, tai netitinka tikrosios teisinės situacijos. Toliau pakeitimas dėl tyrimų komisijos parlamente. E, tai idėjai dauguma nepritarė praėjusiame balsavime. Aš kalbėjau su pakeitimo autoriumi. Ir mes sutarėme, Na, aišku, būtų buvę gerai, jei būtų buvus sukurta tyrimų komisija. Ir aš kalbėjausi su pakeitimo autoriumi dėl galimybės teikti pakeitimą žodžiu. Komisija turėtų pasidomėti, kaip viskas buvo e, daroma praeitie, kai buvo renkami ir vertinami statistiniai duomenys. ir mes galėtumėme išbraukti nuorodą į atsakingą partnerę ir atsižvelgti į parlamento išvadas, kad paprašyti komisijos, kad tyriant visus precedentus, kad išsiaiškintų, kokios klaidos buvo padarytos. ir paskui išaiškinti, kokius klausimus turi svarstyti parlamento komitetas. Ir išbraukti tą teksto dalį, kurią pasiūliau ką tik išbraukti, kad taip užtikrintume komitete balsuojančiųjų daugumą ir tuomet devintojo pakeitimo nebereikės, jo bus galima atsisakyti. Ir tokiu būdu metu viskas apžvelgta, apimta visuose pakeitimuose. Noriu padėkoti Jums už Jūsų bendradarbiavimą ir už parodytą norą nekonfrontuoti, o ieškoti sprendimų ir toliau dirbti pagal mm, procedūrą, kurią, kurios dėka sustiprinsime parlamento pozicijas. Ačiū, ponė Karas. Ar kažkaip šešėlinių pranešėjų nori pasakyti? Aš kaip vienas iš šešėlinių pranešėjų norėčiau pasveikinti pranešimo autorių. Jis pradėjo su mumis konsultuotis labai ankstyvame darbo etape ir tai davė iškių rezultatų. Ir mes pas, sugebėjome sustarti dėl daugumos pakeitimų. Vienas klausimas buvo paminėtas jau pono karas E, visi pasisakome už tai, kad e, turi būti atliekami tyrimai ir kad ir kokios išvados bus padarytos, jas turime skelbti, e, kur kas geriau yra išsiaiškinti, negu pirštais pradėti rodyti po to vieniems į kitus ir įbauginti vieniems kitus. Eurostatas, manau, turi keletą veiklos galimybių, greičiausiai bus jiems irgi leista sukurti tyrimų komitetą. Pačiam Eurostatui leisime pasirinkti ateities kelią. Taigi dabar mes nekantriai lauksime dokumento patvirtinimo ir žiūrėsime, kas bus pasiekta per balsavimą šiandien. Next. We now come to point five, which is the funding. Penktasis punktas - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo finansavimas ir veikimas. <clears throat> Pranešėjas Tomas Hendel. Ponas Kliūtė turi pastabą. Aš norėčiau pasisakyti pono Hendelio vardu. Jis serga šią savaitę ir jie negali pasisakyti. Aš norėčiau vietoj jo e, pakalbėti. Ponas Hendel norėtų padėkoti už gerą ir konstruktyvų bendradarbiavimą. Buvo pateikta visai lė pakeitimų Ne visi jie buvo tarpusavyje suderinami, buvo pasiekta kompromisinių e, dėrybų metu keletas sutarimų. Penki kompromisiniai pakeitimai parengti, mes juos galime paremti ir tikimės, kad balsuojant jie susilauks daugumos pritarimo. Du labai svarbius momentus norėčiau išskirti. Per kompromisus. Um, e, pranešėjo pateikti pasiūlymai šiek tiek sušvelnėjo. Paprastai taip būna, kai teigiame kompromisus, nes yra bandoma įtraukti visų nuomonės. Viena vertus, mes bandėme atsižvelgti į tai, kas buvo pateikta B kompromise. Esmė yra ta, kad čia komisija yra raginama rasti būdų užtikrinti, kad Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo finansavimas būtų uh, E, suderintas su tų įmonių, kurios dalyvauja globalizacijos reiškinėse aktyviai interesais. Dar vienas aspektas. Turėtų būti e, sukurta restruktūrizavimo priemonė, ne tik paramos priemonė. Reikėtų reikalauti, kad komisija pateiktų pasiūlymus dėl to, kaip e, įvykdyti tvarų subalansuotą restruktūrizavimą. Kaip ta priemonė gali būti panaudota ūkio atgaivinimo labui. Trečias svarbus aspektas. Jis atspindi profesinių sąjungų poreikius. Prasome, kad Europos komisija pagalvotų, kaip tinkamumo kriterijus būtų galima supaprastinti, kaip paraiškų teikimo kriterijus būtų galima supaprasinti. Bendrai dažniausiai nepakanka laiko. Tvarkaraščiuose mm, tvarkaraščiai būna labai suspausti. Taigi, tik tiek mes dabar galėtumėm pasakyti. Thank you, Mr. Kliūtė. Ačiū, pana Kliūtė. Ja, Ms. Hubner. Pone Hubner. Floor, like... Aš tiesą sakant, neprašiau pasisakyti, bet negalvojau pasisakyti, bet dabar paprašiau žodžio, nes noriu šitą pridurti. EPP frakcijoje, o mes bendradarbavome ir su liberalais bei kolegomis iš ECR frakcijos. Nebuvo rasta pritarimo pono Hendel pateiktiems pasiūlymams. Todėl mes nemanome, kad tie pasiūlymai apima mūsų pakeitimus ir mūsų nuomonės. Ir galutinėje pozicijoje mes toliau akcentuosime problemas, kurias iškėlėme pirminiuose pakeitimuose. Nes mes bijome, kad galutiniai kompromisai neatspindi poreikio remti struktūrinius pokyčius ir Europos pramonės e, pavertimo konkurencingesnė pramonė. Aš žinau, kad ponas Hendelis mūsų nuomonę žino, bet aš tik norėjau čia tą pakartoti. Nes mes turime kitokią nuomonę, kuri mūsų nuomonė nėra įtraukta į kompromisinius pasiūlymus kuriuos pateikė ponas Hendel. Thank you very much. Udo, you want to say something? Ačiū. Ich vertrete äh, unsere Berichterstatter. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pavaduoju kolegę Podimata. Ji dirbo prie šio pranešimo. Prisidėjo ir jį rengiant. Pone Hubner, žaviuosi jūsų darbu, vertinu jį Nežinau, kas atsitiko dėrybų metu. Tačiau dabar štai sužinojau, kad jūs teikite trijų frakcijų požiūrį dabar. Nežinau, kodėl taip atsitiko. Nežinau, kodėl negalėjom sutarti dėl to. Galbūt reikėtų kol kas uh, dar pasvarstyti visiems apie savo pozicijas ir vengti, kad ateityje to nepasikartotų tokių dalykų. Pone Podimata mano, kad šis pranešimas yra labai svarbus, kad dėl pakeitimų. Tai reikia pasakyti, kad mes kalbame ne apie pramonės politiką ar vieną ar kitą įmonę. E, tas fondas turi būti struktūrinio pobūdžio, jis turi prisidėti prie to, kad vieno ar kito regiono situacija pasikeisų, žvelgiant ilgalaikę perspektyvą. Tai būtų tas dalykas, kuris yra papildanti strategija 2020. Tai būtų tas fondas, kuris turėtų suteikti tvarumo aspektą regionų vystymosi srityje. Ta pabrėžė ir kolegė Podimata. Mes remiame šį pranešimą, norime prisidėti prie to, kad jis būtų dar labiau pagerintas. Mes nesabotuosim šio pranešimo, nebalsuosime prieš, jis yra pernelyg svarbus dokumentas, kuris atitinka bendrus rūpeščius mūsų visų. Dėkui. Per Vanžberės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši nuomonė buvo paskelbta dėl pranešimo kur dirbame, kur dirba kartu e, užimtumo ir biudžeto komitetai jau. Mes turime pasiūsti tam tikrą signalą komisijai, kai dėl šio fondo ateities, kai matome, kokie yra šio fondo poreikiai. Klausimų tebelieka daug, aš kompromisu neturiu čia prieš akis. Nežinau, kaip kompromisuose šis klausimas yra sprendžiamas. Tačiau man reikės, yra vienas tikrai labai svarbus klausimas. Jį paminėjau dėl to, kad e, jis atspindi ir tai, ką minėjo ponia Hubner. O būtent socialinių partnerių įtraukimas bei socialinių dialogų, dialogo sąlygos įmonėse. Kai žmonės atleidžiami iš darbo gali gauti atlygį būtent iš šio fondo. Mūsų patirtis iš Airijos rodo, kad kai nėra e, su šia procedūra susietų socialinių partnerių, fondo panaudojimas yra daug mažiau efektyvus. Tos šalis, kur fondo lėšos panaudojamos efektyviau, yra, pavyzdžiui, Vokietija ir Austrija, nes socialiniai partneriai yra įtraukiami nuo pradžios iki galo į šį procesą kai nutinka taip kaip Airijoje, tai ir matoma, kad net ten nėra jokių profesinių sąjungų, kurios būtų susijusių su šiuo projektu ir kurios galėtų diskutuoti su įmonių administracija. Tai yra labai svarbus aspektas ir aš manau, kad pranešimo pradinė pozicija nusipelno mūsų paramos, bet jau penktoji dalis. Tikiuosi, kad komitete šiam pranešimu galėsime pritarti. Dėkui. Kas jūs norėtų žodžio? Dar kas nors norėtų pasisakyti, prašau. Merci, monsieur le président. Euh, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat pateikiau keletą pakeitimų šiam pranešimui, kad būtų galima pakeisti patį toną pranešimų. to pakeitimo, tų pakeitimų tikslas yra dviejopas. Pirmiausia, juridinių požiūrių yra į pranešimą patekę tam tikro netikslumų. Ir antras dalykas yra prieštaravimų. Nes viena vertus prašoma dažniau naudotis šiuo, fo, šiuo fondu, tačiau kartu yra pridėdami tokie kriterijai, pagal kuriuos to fondu pasinaudoti tam pažymiai sunkiau. O ašgi matau, manau, kad ar kalbėtume apie struktūrinius fondus, ar apie šį mūsų minimą fondą, procedūra e, turėtų būti supaprastinta. Turėtume atlikti tarpinį vertinimą ir tuomet galbūt galėtume pagalvoti, kokie turėtų būti kriterijai, kai galima gauti paramą šio fondo. E, manau, kad reikėtų atsižvelgti į tai, ar šio fondo lėšų panaudojimas turės realų struktūrinį poveikį. Tas pristaikymų prie globalizacijos Europinis fondas turėtų pateikti reikiamus atsakymus į krizės iškeltus iššūkius. Ir tada turėtų būti panaudotinas. Ačiū. Pone Kluteri, ar norite pridurti dar ką nors? Nein, danke. Ich denke, es ist gesagt worden, was gesagt worden ist. Ačiū ne. Manau, kad viskas jau buvo pasakyta, ką reikėjo pasakyti. Norėčiau pasiūlyti kolegams balsuoti už kompromisus. Manau, kad jiems tikrai galėtume pritarti. Norėčiau tik paraginti visus balsuoti už. Pirmininkas, ačiū. Yeah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 Right, we're closing the voting. Saimą baigiame. Šiuo metu yra per daug balsuojančių, bet barots niekas neviršė kvotos, jeigu taip atsitiktų pranešiu. Taigi dabar balsuosime dėl pono karas pranešimo, dėl statistinių duomenų kokybės, atsižvelgiant į perviršinio, perviršinio deficito procedūrą. Uh, Pirmasis balsavimas dėl antrojo pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Toliau kompromisinis, a, kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 23 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta Atrodo patvirtinta. Reikia pasitikrinti. 23 pakeitimas. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Ir atrodo, kad nepritarta šiam pakeitimui. Taip, ponia Lulink. <laughs> Saba neįsijungus mikrofoną. Bet ponia Lulink e, atmesta ir be jūsų balso. Anyway. 19, against, 18... 19 prieš tuomet. Dvidešimt ketvirtas pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Dvidešimt penktas už, prieš susilaikė pritarta. 26. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 27. Už, prieš, susilaikė pritarta. 28. Už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. 28 pakeitimas balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas pritarta. Penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 29 už, prieš, susilaikė pritarta. 30 pakeitimą žodžiu jam teikia pranešėjas, kad pakeistų formuluotę valstybės pensijų fondai, įskaitant valstybės pensijų fondus. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pritarta. Tre, šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Pritarta. 31 už, prieš, susilaikė. Pritarta. 32 už, prieš, susilaikė. Patvirtinam. 7 už, prieš, susilaikė. Patvirtinom, pirmas atsiimtas, aštuntas už, prieš susilaikė. Patvirtinta. Devintas pakeitimas, jam yra pakeitimas žodžiu, kuriam pasiūlytas pakeitimas paskutinę minutę e, pagal šį pakeitimą reiktų išbraukti iš pakeitimo žodžių, žodžius nurodyti, įvardinti atsakingas šalis. Komisija turėtų įvertinti, kaip statistinių duomenų rinkimą valstybėse narėse jos tvarkė praeitįje ir išnagrinėti atitinkamas išvadas Ir e, e, to, to tyrimo išvadas pristatyti Europos parlamente, taigi toks pakeitimas žodžiu, kas už, Pakeitimas žodžiu minus žodžiai name the responsible parties. Už susilaikė. Nežinau, sako pirmininkė. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuojame dėl pakeitimo žodžiu su jam pateiktų pakeitimu. Um, yeah, Ar galiu kažką pasakyti, pirmininkė?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 Ar visi balsavo? Pritarta. Toliau konstatuojama dalis, e, kas už. Čia trečias punktas prieš susilaikė pritarta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Tryliktas už, prieš susilaikė pritarta. Keturioliktas už, prieš susilaikė. Ar galime pasitikrinti balsavimą dėl 14 pakeitimo? Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Pritarta? 15 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 16 už, prieš, susilaikė, pritarta. 17 dėl dviejų dalių balsuojama. Dėl pirmosios dalies kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis kas už, kas prieš susilaikė. Antroji dalis atmesta. 18 už, prieš susilaikė pritarta. 19 už, prieš Reikia pasitikrinti, kaip balsu, todėl 19, nes man neaišku. Ar visi balsavo? Pritarta. Dviem balsais balsavusių, dviem balsais už balsavus daugiau. 20 už, prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais elektroniškai. Prašau. Right, everybody's voted. Jei visi balsavo, pritarta. 38 už vienas prieš vienas susilaikė. Sveikiname pona Karas. Um, we now, yep, you, you may clap. Okay. Um, I thought at least I got one with the rapporteur on for this. I, I, I, Okay. Okay. Um, this is now the draft resolution uh, on the European. Toliau. Bendra rezoliucija dėl Europos finansų stabilumo priemonės ir Europos finansinės padėties stabilizavimo mechanizmo bei būsimų veiksmų. Top, exactly Aš matau, kad sąraše nėra skaičių, todėl reiks skaičiuoti. Pirma pastraipa, kas už, kartu, už keletą pakeitimų iš karto balsuosime už visus pakeitimus, kurie prasideda angliškai žodžiais e, having regard, atsižvelgiant į. Manau, kad galime balsuoti iki trečios pastraipos. Iš karto. No, no. Well, at least, at least the recital. Right, okay. Paragraph one. Right, I think, I think we better go a little bit more slowly. Aš manau, kad šiek tiek lėčiau teks dirbti ir pirmiausia balsuojam dėl konstatuojamosios dalies. Having regards, kurie prasideda iki 9CA. Visi pakeitimai, kurie prasideda žodžiais having regard. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Toliau. E, a pakeitimas, kuris sakoma naujas, kas už, kas prieš, susilaikė. Manau, kad reikėtų patikrinti A naująjį pakeitimą. Oh, so, yeah. Thank you. It does. Okay. And that's carried. Priimta. 21 uh, už, 19 prieš. Minus AA pastraipa, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. A pastraipa. Ar nori tikrinti? Minus AA tikriname tada elektroniškai. Ar jau visi balsavo? Atmesta. 22, 19 prieš. A pastraipa. Kas už? kas prieš susilaikė priimta. B pastraipa. Socialdemokratų pakeitimas. Kas už, kas prieš? Aš čia visiškai susipainioju, sako pirmininkė. No, this is right. Go back to paragraph B. All those in favour? Dar kartą už B pastraipą, kas už, prieš, susilaikė, priimta. C pastraipa, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. D, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. E, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Žaliųjų kompromisas, pirmai pastraipai, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra pastraipa, APP pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 2A pastraipa, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 2B, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečia pastraipa, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. EPP e, pasiūlymas atkrenta. O balsuojame dėl socialdemokratų pakeitimo, kuris pateikiamas kaip papildymas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Ar galėtume patikrinti elektroniškai? Right, that is rejected by. Atmesta vienu balsu. Gerai, kad patikrinome. Aš pati nelabai suprantu, kas čia atsitiko, bet nesvarbu. Toliau 3A. Naujas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirta pastraipa. Pakeitimas žodžiu, kurį teikia socialdemokratų frakcija, e, pakeidžiant ekonomikos finansų subalansuotumą. Žodis sustainable keičiamas, kaip suprantu, gramatinė klaida angliškame tekste. <clears throat> kas už, kas prieš susilaikė priimta. Penktą pastraipą, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šeštą pastraipą, Pirmas variantas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeš, septinta pastraipa, socialdemokratų pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar septintas A, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septinta B, kas už, prieš, susilaikė priimta. Aštunta EPP atsimta. Aštuntas ALDE variantas, kas už, kas prieš, sulaikė priimta. Devintas B, dvi dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta Atmesta. Devinta pastraipa kas už, kas prieš, susilaikė. Devinta pastraipa socialdemokratų variantas. Socialdemokratų variantas. Pirmiausia, dėl jo balsuojame. Tikrinkime elektroniškai. Turbūt tai bus paprasčiau. Ar jau visi balsavo? Atmesta. Dabar pirminis devintas, e, variant, devinto variantas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dešimtasis pakeitimas socialdemokratų, kas už, prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktas pakeitimas žaliųjų, kas už, prieš, susilaikė. Ar galėtume patikrinti 11 pastraipą? Ar jau visi balsavo? Atmesta. Vienuolikta pastraipa socialdemokratų variantas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 11 pastraipa EPP variantas, kas už, kas prieš, susilaikė. Irgi atmesta, jeigu neklystu, bet galim patikrinti elektroniškai. 11 EPP variantas. Balsavimas vis dar tęsiasi. Priimta. Taigi paliekame 11 pastraipą pagaliau ir galime pereiti prie 11a naujosios pastraipos, kurią patikė žalieji. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 11b naujas, dvi dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš susilaikė. Gal patikrinkime. Pirma dalis, 11b. Ar jau visi balsavo? Baigiame. Atmesta. Antra dalis tada atkrenta apskritai. Jeigu mes neklystam. 12 pastraipa, socialdemokratų variantas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. <clears throat> 12a pastraipa, naujas variantas su pakeitimu žodžiu. Jeigu pridedame naują žodinį pakeitimą prie 12a, tai pirminis 12a variantas atkrenta. 12a naujas pakeitimas. Pakeitime žodžiu sakoma, kad e, stebi, ka, pastebi, kad euro obligacijų emisijos ES atitinkamams infrastruktūroms e, turi atitikti stabilumo ir augimo pakto aktualumą. Kas už, kas prieš susilaikė, manau, kad priimta, bet gal reikėtų patikrinti. Sorry. Yes, that, that was carried. So now... Priimta. 13. Socialdemokratų variantas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 13. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 14 pasraipa. Dėl jos negalime balsuoti ir mes turime tą jums pasakyti. O dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais kortelėmis. somebody being slow. One more to come. Okay, no, everybody voted. Who's going to? That's carried. Visi jų balsavo. Priimtas. Toliau Tomo Hendel nuomonė dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo finansavimo ir veikimo. Ar visi esate pasirengę? Kompromisinės A variantas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pirmas atsimtas. Two. Antras pakeitimas. Kas už? prieš susilaikė priimta. Atkrenta likusių dalis, dabar einame prie penkto pakeitimo, kas už penktoji dalis, kas už prieš susilaikė atmesta kompromisas B, kas už prieš susilaikė atmesta. Dabar Pereiname prie šešto ir septinto pakeitimo, kas už. Prieš susilaikė. Priimta. Atkrenta viskas 11 pakeitimo, kas už 11 prieš susilaikė. Priimta. C kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Tuo būdu 12 ir 13 dabar. Kas už? Prieš prieš susilaikė priimta. Keliaujame prie D kompromiso, kas už prieš susilaikė atmesta. Šešioliktasis, kas už prieš susilaikė atmesta. Septynioliktasis, kas už prieš regisi patvirtinta. EPP kolegos susilaikė, jeigu norit pasitikrinkim dėl 17 pakeitimo. Pas, Jean-Paul? No. no. 16 fell. 16 buvo atmestas, taip? Atkrito jisai. Tai dabar 17. Dėl jo tikrinamės elektroniškai. Right. Okay. And that is carried. Patvirtinta. 18. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 19. Ir 20. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim. Dėl 19 ir 20, sako pirmininkė, pradedam balsuoti. Everybody voted. Votes closed. That's carried. Baigėme balsuoti patvirtinta. 21 atkrenta. Kompromisas E1 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Kompromisas E2. Kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar 26 pakeitimas. Kas už. Prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 26 kolegos. Very close. Has everybody voted? Ar visi svėjom balsuoti? Atmesta po balsavimo. 27. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 28. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 29 už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso pakeisto teksto. Vyks elektroninis balsavimas. Right. And that's carried, so Patvirtinta. Sveikiname pranešėjam.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 Ah, what you have? Okay. <laughs> okay, let's proceed further to discussion. Teskime mūsų darbą ir pagal darbo tvarkę turėtumėme svarstyti pono Karas pranešimą. Prašau, ponia Karas, žodis jums. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, wir haben ja über. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai, svarstome Bazelis 3 reglamentą, kurį jau esame svarstę ir kalbėjome apie jį svarstėdami kapitalo, kapitalų keliamų reikalavimų trečiąją direktyvą. Norėčiau pasakyti, pasakyti keletą pastebėjimų. Būdamas pranešėjų, noriu pastebėti, kad uh, 20-ko priimti sprendimai dėl Bazelis 3 yra e, prieštaringi, jie neduos pagidavimų rezultatų, iš esmės tai yra politinės atsakomybės vengimas tie sprendimai. Ir prieš susitariant iš viso dėl kokiu nors dalykų pagal Bazelio pasiūlymus, didysis dešimtukas bando sakyti, kad nėra jokių galimybių numatyti terminus tų e, teisės aktų įgyvendinimui. Ir žmonės tarsi verčiami tai, tai priimti ir su tuo sutikti. Tai tikrai nėra tas atsakas krizės situacijai, kurio ieškome. Mums reikia vienu, vienodų konkurencijos sąlygų visiems. Ir taip pat turime mm, ištaisyti egzistuojančius netolygumus, reikia užtikrinti pasaulinę e, taisyklių sistemą šioje srityje. Taigi mes žinome, kad kažkas keisis, niekas nežino kada ir visi dabar įgyvendino tai, ką mano esant tinkamiausia. Ir tai vėlgi neatspindi politinės, ne, ne, nerodo politinės atsakomybės ir krizės, at, krizės akivaizdoje toks atsakas nėra tinkamas. Ypač svarbu, kad Europos parlamentas laikytųsi savo nusistatyto darbų tvarkaraščio. Taip pat svarbus ir turinys. Mes gilinamės į turinį ir esmingais klausimais mes galime susitarti. Kai tai pavyks padaryti, galėsime svarstyti įgyvendinimo terminus. Nu, Ir pranešime svarbus yra du dalykai, kuriuos e, ypač nagrinėjome. Visų pirma, manome, kad ir Bazelio, kad ir Bazelio komitete ir komisijoje prieš atlieka, prieš patvirtinant direktyvą, tos institucijos turėtų įvertinti galimą direktyvos poveikį ekonomikai. Nes tai dar nėra mm, galutinis tikslas, juk esmė tikslas yra užtikrinti, kad bankai finansuotų ekonomiką. Kitas dalykas, kurį akcentavome, tai reiktų pasidomėti visuminių poveikių, visų e, priemonių skirtų finansinių priemonių rinkai. Koks bus tų visų prie, priemonių bendras poveikis? Yra kapitalo e, reikalavimų bent trys direktyvos, svarstama galimybė įvesti bankinės rinkliavas, taip pat finansinių sandorių mokestį ir investicijų, saug, investicijų ir indėlių saugumo ir garantijų klausimai. Taigi iš tiesų reikia numatyti dvar, darbų tvarkaraštį ir išsiaiškinti, kaip tie visi pasiūlymai paveiks realiąją ekonomiką ir koks bus visų reglamentų visų galiojančių teisės aktų visuminis poveikis. Man atrodo, kad didžiojo dvidešimtuko išvados nieko nepakeitė. Mes turime toliau dirbti, mm, rengdami šį reglamentą ir nepamiršti, ko mes norime, kokio, tu, kokį turinį mes norime jame matyti. Ir turime nepamiršti, kaip, ko, kaip skiriasi bankinės ir ekonominės struktūros Junktinėse valstijose ir kokios jos yra Europos Sąjungoje. Iš šios skirtumus reikia atsižvelgti. E, pranešime ir pakeitimuose atsižvelgiant į 20-ko susitikimo išvadas yra svarbių dalykų ir mes esame pasirengę prisimti atsakomybę. Noriu padėkoti kolegams už pakeitimus, kurių iš viso pateikta 258. Tai atskleidžia, kad šis klausimas tikrai rūpi visiems. Tai yra ne tik teisėkuros akto pasiūlymas. Jis nusiūs tam tikrą žinę iš Europos parlamento. Taip pat pakeitimų skaičius irgi atskleidžia, kad Bazelio komitete ir komisijoje reikės išnagrinėti nemažai dalykų, išaiškinti, kad e, užsitikrintume plačią, platų palaikymą šiems pasiūlymams. Dauguma pakeitimų atitinka e, pradinio pranešimo dvasę. Ir, na, tokių pasiūlymų, tokių pakeitimų ir buvo galima tikėtis rengiant pranešimą turime kalbėti ne apie problemų atskirą, proble, ne, ne, ne atskirą problemų, pakeitimų problematiką, bet turime vertinti juos bendrai ir taip pat nepamiršti, kad pranešime yra du lygmenis. Yra politinis etapas Ir čia, kai nagrinėjame šį kontekstą, mes, mes domimės esminiais dalykais, kas svarbu politinėme kontekste, pavyzdžiui, kokias išvadas prieėmė didysis dešimtukas, ir čia į smulkmenas nesigiliname. Tačiau be, ir pateikti pakeitimai yra tikrai naudingi. Svarbiausias mūsų tikslas turėtų būti užtikrinti lygias konkurencijos sąlygas visiems ir užtikrinti, kad vyktų sinchroninis visų šių sprendimų įgyvendinimas. Negalime leisti, kad tiems, kurie paskutiniai įgyvendina ką nors, iš karto tuo ir pasinaudotų. Ir uh, didžiojo dvidešimtuko sustikime apie tai ir buvo kalbama. Ir kodėl buvo priimtas būtent toks e, baigiamasis pareiškimas, koks buvo priimtas, aš nežinau. Turime užtikrinti pusiausvę tarp skirtingų verslo modelių, skirtingų teisinių sistemų ir e, finansinių struktūrų. Europos parlamentui jau pavyko pasidomėti šiuo klausimu ir jį panagrinėti, bet manau, kad KKRD 4 dar netitinka, dar nėra gal parengtas ir dar Bazelio komitete jo negalima svarstyti. Nežinau, kaip komisija elgsis, ar bus direktyva, kuri, kuri bus paremta Bazelio komiteto išvadomis, bet nesu tikras, kad taip greitai galėtume jo sulaukti. Uh, nes e, tolesniai pažangai pagal Bazelio susitarimą keliame atitinkami reikalavimai ir taip pat e, na, naujos direktyvos parengimas užimtų reikalo laiko. E, e, Daugelie pakeitimų kalbam apie mažas vidutinės įmonės, aš jas visus palaikau, nes turime nepamiršti tų visų priemonių poveikio šioms įmonėms. Taip pat e, kalbama apie aktyvesnį komisijos ir Bazelio komiteto vaidmenį. Ir e, komisija draugės su parlamentu turėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį valstybių narių vardu Bazelio komitete. Ir skirtingi ES verslo modeliai sudarys svarbę šio darbo dalį. Teisinis pavydalas pasirinktas neturi būti vieninteliu kriterijumi. Turime e, domėtis ir kapitalo kokybę, o ne tik jo teisėtumu. Kalbama apie tris skirtingas kapitalo rūšis - investiciniai bankai, akcijoje kotiruojami bankai Visa tai turi būti pagrista tvarumu, galimų nuostolių sugerimu. Taip pat e, turime dar spręsti tokius klausimus kaip e, mažųjų akcininkų klausimas, apskaitos taisyklės ir skirtumai susiję su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir tuo informacija, kuri neįtraukiama į balanso, į balanso lapus taip pat turi būti nepamiršti. Toliau e, likvidumo santykis, kapitalo likvidumo santykis. Turime sumažinti per didelę rizikos koncentraciją ir turime siekti platesnio diferencijavimo ir vengti rizikos koncentravimo atskiruose kapitalo rušyse, kad dėl to Europa labiau nukentėtų nei, kito, nei kiti regionai, dėl to, kad nėra reikalingų nėra reikalingos finansų pasiskirstimo pusiausviros. Uh, Taip pat reikia visada nepamiršti, kad bankinės sistemos skiriasi ir mes negalime parengti tokio sprendimo, kuris būtų tinkamas visiems. Taip pat e, turime e, ypač pasidomėti tų finansinių priemonių e, kuriama pusiausvėra, taip pat pasižiūrėti, kas numatyta pirmajame ramstyje ir antrajame ramstyje. Manau, kad mums pavyks surasti mm, tinkamų sprendimų ir kompromisų draugės su visais šešėliniais pranešėjais. Ir aš norėčiau pakviesti šešėlinius pranešėjus dalyvauti dialoge, kad galėtumėme parengti draugė kompromisinius pasiūlymus. Tikiuosi, kad pasinaudosime uh, laikotarpiu iki rugsėjo 6 ir išnagrinėsime pakeitimus, tel, padarysime tai telefonu, elektroniniu paštu, parengsime kompromisus, kad rugsėjo 6 komitete jau galėtume balsuoti. Thank you, Mr. Karas. Ačiū, ponia Karas. O aš norėčiau paklausti visų kolegų, kurie pasisako, ar negalėtumėt tilpti į trijų minučių laiką, kai jums suteikiama žodis, nes mes dar turim kitų nuomonių ir pranešimų aptarti. O dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pirmiausia, ponas Bulma. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad per tris minutės sugebėsiu pasisakyti, bet prašyčiau dar nepradėti laikrodžio, neįjungt laikrodžio. Noriu, kad visi klausytųsi, ko aš sakau. Taigi dabar pradedu. Aš pritariu pono karas nuomoniai. Dėl to, kokiu e, žalingu, lemtingu susitarimu Toronte buvo pasiekta ta tema, apie kurią šiandien kalbame. Negalima atleisti to fakto, kad nėra duota teisingo atsakymų, kad viskas dėlsiama. Tai nesustiprins ekonomikos, tai nesustiprins gyventojų pasitikėjimų valstybėmis ir politikais bei jų gebėjimų išspręsti problemas. Mes galim kalbėti, kodėl taip yra. Su komisijos nariu Šemeta šiandien mes pradėjome diskusiją būtent apie tai. Aš manau, kad europiečiai neduoda iškių signalų dėl to, ko jie nori. Ir visuomet iškyla problema, e, bandant išsiaiškinti, kodėl taip atsitinka. Norėčiau pradėti, sutikdama su tuo, kad reikia raginti komisiją aktyviau veikti bazelių srityje ir aiškiau mums pasakyti, ką jie daro. Be to, jie viešiau, e, skaidriau turėtų diskutuoti tos klausimus su valstybėmis narėmis, nes, kaip žinia, valstybės narės turi, turės nupirkti tą bendrą Europos strategiją. Bet jeigu tokios strategijos nėra, tai nebus galima skūstis. Yra ir kitų pusių, kurios dalyvauja primant sprendimus <clears throat> ar jų ieškant. Ir manau, kad ponas Karas labai teisingai pastebėjo, kad e, visos naujos taisyklės bankams turi būti kūriamos itin atsargiai, kad vėl nesusidarytų situacija, kai egzistuos arbitražas, e, kažkoks tai sąlygų perpardavinėjimas ir e, tokių sąlygų sukūrimas, kurios iškraipo konkurenciją. E, Aš norėčiau pritarpti vienai veiklos formai. Galbūt čia nuomonės išsiskirs, bet aš manau, kad per artimiausias savaitės, kai bus rengiamas šis pranešimas, jie aiškiai paaiškės. Jeigu ateityje iškils problema, tai negalėsime tiesiog e, žiūrėti į bankininkystę. Įvairių šaltinių duomenys rodo, kaip ir taisyklės, kurios dabar taikomos, rodo, kad nuomonės dėl bankų valdymo išsiskiria daugeliu klausimų. Aš suprantu, kad bankingysės sektorius yra valdomas skirtingais būdais, tačiau reikėtų išsiaiškinti, kokia yra iš tiesų padėtis. Ir aš jūsų nuomoniai tuo požiūriu nesutinku. Aš nepritariu tai nuomoniai, kad dėl grėsmės konkurencijos, iš, iškreipyti konkurenciją reikia atsisakyti bet kokių bandymų e, sureguliuoti privataus kapitalo klausimą. Priešingai, KKRD 3 dabar esančių problemų neleidžia išspręsti. Turiu galvoje problemą susijusią su e, lėšomis, kurios nėra balansuose ir e, kitais klausimais. Visas priemonės reikia dailiai sureguliuoti, bet pirmiausia būtina užtikrinti, kad privataus kapitalo taisyklės būtų peržiūrėtos. Negalime duoti neteisingų signalų, nesukursime problemų tarptautinėje arenoje. Klystume, jeigu taip elgtumėmės. Mes turime pasirūpinti, kad tos taisyklės būtų funkcionalios. Ačiū. Dabar žodis poniai Ford. Kita šešėlė pranešėja. Labai ačiū ir dar kartą dėkoju ponui Karas už tai, ką jis padarė. Kolegos pateikė labai daug skirtingų pakeitimų. Sutinku su jūsų pastabomis apie tai, kad svarbu žiūrėti, kada bus priimtos naujos taisyklės bankams. Svarbu, kad e, jos būtų priimtos teisingų ciklo laikotarpiu ir kad būtų pripažindami verslo modeliai ir pasiektas tarptautinis susitarimas. Apie tai, mano nuomonė, didžiojo dvidešimtuko sustikime savaitgalį buvo kalbama ir skirtingi kolegos savo pakeitimuose išsakė minčių, kurios, mano nuomonė, buvo aptartos didžiame 20-uke. Jie kolegos bandė parodyti, kad e, jų aptariamos problemos yra rimtesnės. Didysis ponas Bulmanas pateikė daug komentarų ir aš trumpai juos apžvelgsiu. Dėl e, stresinių išbandymų klausimo banko atsparumo testų. Ponas Karas sako, kad reikia labai aiškiai ir skaidriai vertinti finansinės institucijas, kad suprasme, kokia rizika juose glūdi. Išvesinės finansinės priemonės. E, gerai yra tai, kad yra numatytas klėringas įprastinėms išvestinėms finansinėms priemonėms ir apie tai kalbėjo didysis dvidešimtukas. Turime užtikrinti, kad įmonės, e, galutiniais vartotojai įmonės turėtų reikalingą kapitalą ir nebūtina numatyti e, labai griežtų bausmių, apie kurias čia kalbama. Dėl buhalterinės apskaitos standartų aš šiek tiek nusivyliau, kad savaitgalį susitikę tarptautinės buhalterinės apskaitos e, specialistai nepasiekė gerų rezultatų, bet aš nemanau, kad visuomet reikia pasiekti vieną karpalio principą. E, visiems ir investuotojams, ir mokesčių rinkėjams, ir kitiems veikėjams skirtingose valstybėse narse. Manau, reikia ieškoti skirtingų sprendimų. Labai daug komentarų buvo pasakyta dėl, dėl svertinio koeficiento. Yra institucijų, kurios e, neprisitaiko prie veiklos. E, nepasilikime visko paskutiniam etapui. E, Rinkos veikėjai sako, kad reikia nuolat ieškoti e, sprendimo ir e, nebėgti nuo jo, dėl likvidumo. Koncentravimo riziką turime sumažinti. Aš suprantu, kad reikia turėti turto, kuris nėra likvidus ir sutinku su to, kas parašyta dėl e, vertybinių popierių rinkos Aš žinau, kad šiandien Financial Times laikraštyje apie tai yra rašoma ir, kiek žinau, finansų rinkos pačios gali išgimdyti pasiūlymų, kurie bus naudingi e, ilgesniam, laiku, ilgesniam laiko rinkų sureguliavimui. Dar klausimas dėl naujo kapitalo. Kai kas siūlo, kad kapitalo pobūdžio pokyčiai galėtų būti nustumti į tolimą ateitį, tačiau aš manau, kad tai būtų didelė klaida. Todėl turėtų institucijose būtų, e, būti nurodomas ir nuostolingas kapitalas, e, nes e, kitaip m, mm, tokios įmonės gali sukelti netgi bankų bankrotą. Ja, ich will gar nicht. Äh, Ponui Kliūtė žodis. Na, nedaug ką, bet turiu pridurti prie to, ką pasakė kolegos. Mano frakcija pateikė keletą pakeitimų. Jų tikslas yra šiek tiek sugriežtinti kai kurias formuluotės. Svarbu pasižiūrėti, koks taip pat bus dėrybų rezultatas laiko atėjus pirmininkas. Suteiksime žodį kitam kolegai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponas Lamberts. Manau, kad politinis kontekstas buvo tinkamai apibūdintas. Manau, kad didžiojo 20 sutikimas buvo tikrai puikus pavyzdys, kai sprendimai buvo priimami netinkamai. Maničiau, kad mums reikia daug geresnio koordinavimo. Tai yra viena iš tų nuomonių. Aš manau, kad yra labai svarbu, kad parlamentas aktyviai įsitrauktų į darbą šioje srityje, kai dėl tarptautinio valiutos fondo ir priežiūros daugelis dalykų rodo, kad parlamentas, jeigu nori būti išklausykas, mes turim kalbėti vieningai. Tai yra taip pat būdas parodyti tarybai, kad yra bu galimybių būti vieningiams, kai draugien susibūrė plati dauguma šalių atstovų. Tai yra tikrai labai svarbus dalykas jau pats savaime ir aš manau, kad svarbu taip pat dirbti greitai, kartu su ponu karas. Aš noriu paminėti keletą dalykų. Mes žinome, kad dabar bankai sako štai ką, kad, na, dabar svarbu uh, tinkamai vertinti tas priemonės, kurias planuojama priimti. Aš manau, kad bankų klausyti mes turime, bet mes turime iškelti tam tikras sąlygas. Jeigu mes įgyveninsim dalykus taip, kaip suplanuota, tai tuomet bankai turi sutikti su tam, tik, su tam tikromis priemonėmis. Jie turi sutikti, kad sumažintų atlygį e, bankų vadovams, kad taip pat sumažintų išmokamus dividendus ar premijas. Jie tiesiog turi e, sutikti ir ten net, jie neturi ieškoti būtų ir nebūtų priežasčių mokėti kosminius atlyginimus vadovaujantiems darbuotojams. Aš manau, ponė Karas, kad svarbiausias dalykas yra štai, kas svarbu, kad finansinis sektorius grįžtų į normales vėžės, finansuotų e, realią ekonomiką. Ir jeigu naujos priemonės bus įdėgiamos pamažu, bankai turi įrodyti, kad finansuoja realią ekonomiką. Kol kas tokių įrodymų nėra. Na, nenorėčiau eiti į visų pakeitimų esmę. Tiesiog dar vienas dalykas. Manau, kad mes turime būti pasirengę padaryti štai ką. Mes galime sakyti, tai gerai, visiems žaidimo taisyklės bus vienodos, tačiau tos taisyklės yra tam tikras idealas. Nes ši planeta nėra viena lytė, daug kur žaidžiama pagal skirtingas taisyklės. Ir Toronte mes turime pasakyti štai ką, jeigu yra norma globalių priemonių, mes turime labai aiškiai pasakyti, kad globalų sustarimas dėl šių dalykų yra mm, neįmanomas. Ir tuomet mes turime pasakyti, kad nesvarbu, ar Europos Sąjung, su Europos Sąjunga tą pačią kryptim žengs ir kiti, Europos Sąjunga dirbs uh, pati viena tą kryptim. Ir mes galbūt nelauksime, kol kažkas bendrai bus koordinuojama, nes tai gali užimti dešimtmečius. Ačiū. Kolegė Liuling. Mrs. Liuling, sorry. Atsiprašau, ponė Liuling. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog tikrai pritariu mūsų pranešėjai. E, dėl viso, ką jis pasakė vadinėje kalboje, G20 Toronte buvo iš tikrųjų nei šis, nei tas, nes nieko neįvyko, nei dėl nieko nebuvo susitarta. Tad manyčiau, kad artimiausiais mėnesiais darbo imtis finansinio reguliavimo srityje turėtume mes, europiečiai. Mes matome, kad nepaisant daugelio mūsų didelių pastangų, didžiausios, ekonomiškai galingiausios valstybės e, bando su krize susidoroti pačios vienos, pavieniui koordinacijos yra maža, kiekvienas e, nori veikti taip, kaip jis nori, atsižvelgdamas į savo situaciją, į savo e, tradicijas, atsižvelgdamas į savo galiausiai tikėjimą, kodėlgi ne. Ir mes turime tiesiog kreipti didžiulį, didžiulį dėmesį į tai, ką darysime mes, kaip Europos Sąjunga. Turime pasiekti pusiausviros tarp atsargumo reikalavimų, kurios krizai įsisiubavus, kurie buvo suformuoti krizai įsisiubavus. Ir turime tinkamai apsaugoti Europos Sąjungą. Reikia taip pat labai didžiai prižiūrėti, ką daro šiuo klausimu mūsų konkurentai pasaulyje. Rizika yra didelė, kad ne visiems teks vienodos sąlygos. Iš čia gali kilti daug problemų. Jeigu ES turėtų tapti mažiau konkurencinga, tai nebūtų gerai. Kai dėl pakeitimų, noriu pasakyti štai ką, visiškai pritariu Otmas, Otmarkaras pareikštoms pastaboms. Norėčiau šį beitą patikslinti, kai dėl numatytų svertų. Reikėtų numatyti, kad tie svertai būtų taikomi tik rizikingoms investicijoms ar spekuliacinėms investicijoms. Manau, kad ši idėja turėtų būti labiau išplėtota. Reikėtų numatyti galbūt ne kažkokius nors e, indeksus ar procentus, nes jie gali turėti neigiamą poveikį. Tiesiog reikėtų pagalvoti apie kitokias taisyklės tai ir kartu užtikrinti, kad e, tai, kas bus nutarta, bus realiai taikoma. Manau, kad tas, sver, tas verto principas ir taisyklė būtų, turėtų būti gyventinami atsargiai, atidžiai ir dėl to turėtų patirbėti Europos komisija. Dar vienas dalykas po to, kai pradėtų veikti depozitų bankas. Mums reikėtų labai sugriežtinti taupomųjų bankų ar depozitų bankų veikimo taisyklės. Kartais šioje srityje žengiama labai toli, ribojant tų įstaigų veiklą. Būtent dėl to aš teikiu pakeitimą ir prašau, kad likvidumo taisyklės būtų pritaikytos atskiriems depozitų ar bankams ar taupomiesiems bankams kai kurie iš jų vykdo, pavyzdžiui, hipotekos veiklą, tai tuomet jiems turi būti taikomus kitokios taisyklės negu kitiem. Tiek norėjau pasakyti, tikiuosi, kad pranešėjas iš šias patakas atsižvelgs. Ačiū. Uh, with, uh, Ačiū dabar žodis ponui Hokmarkui. Much, um, important... Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, jog svarstant naują architektūrą, sistemą, laikytumėmės holistinio požiūrio, nes finansinis stabilumas susijęs su, su daug, daug didesniais dalykais nei vien, vienu ekonomikos sektoriumi. Svarbu užtikrinti augimą, svarbu, kad e, būtų turtas užtikrintas, apsaugotas ir kad galiotų teisės aktai visą tai apsaugantys. Kartais svarstydami finansinės krizės situaciją, e, Mes per daug dėmesio skiriame e, mokumui, tačiau iš esmės tai nebuvo pagrindinė problema. Ta problema egzistuoja Europos bankininkistės sektorėje, bet svarbiausia problema buvo likvidumas ir e, taip pat pasitikėjimo trūkumas, nes tai, taisyklės buvo suformuluotos cikliniu principu. Būtent to reiktų vengti, reiktų vengti nenumatytų pasiekmių. Pavyzdžiui, teisės, galėjo tokie teisės aktai, kurie vertė bankus atitinkamai elgtis, kad e, kristų kapitalo ir turto kaina ir dėl to mes, mums, mes susidūrėme su didžiulėmis problemomis. Taigi tos netyčinės pasiekmes, nenumatomas, nesuplanuojamos pasiekmes yra labai svarbios, ypač dabar. Uh, Kolegos, aš irgi pateiksiu vieną pavyzdį. Didžiojo dvidešimtuko susitikimas ir tai, ką sakė šis parlamentas ir kiti per ateinančius keletą metų, per kitą dešimtmetį mes turime sumažinti biudžeto deficitą. Tai reiškia, kad toje dalyje ekonomika susitrauks tačiau negalime priminti tokių teisės aktų, kad ir susi, dar įliktų susitraukimas ir kredito sektoriuje. Nes vėlgi tai, taip išprovokuosime daugiau nepageidaujamų pasiekmių, sukelsime papildomai finansinio nestabilumo kitokios rūšies. Todėl norėčiau pabrėžti, ką sakė pranešėjas apie poveikio vertinimą ir apie tokio vertinimo būtinybę. Reikia įvertinti ką tos taisyklės reikš investicijoms, novatoriškiams sprendimams, bet taip pat siekiant užtikrinti, sutikrinti galim, galimybę išlikti konkurencingiems, turime to nepamiršti, bet taip pat nepamiršti, kad mes sprendžiame konkrečias problemas. Visos taisyklės turi būti siejamos su rizika, susiduri, kur, su kuria susidurėme skirtingose finansų sektoriuose. Man keista, kad mes nekalbam apie sverto koficijantą. Mes tą mintį pasiskolinome iš jungtinių valstybių, tačiau tas sprendimas ten nepasiteisino. Mes bandome taik, taikyti, na, sprendimus, kurie nepasiteisino. Taigi, man atrodo, mums tikrai reikia rimto poveikio vertinimo ir taip pat turime labai atsargus formuluodami nuostatas, nes kitaip mes su, sukursime kliūčių augimui ir e, pasikesinsime į stabilumą situacijos. Nebereš. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū gerbiamam pranešėjui už įsiūlymą, nes jis leidžia parengti, tai leidžia parengti mūsų poziciją, kol dar ne per vėlų. nes gali atsitikti taip, kad mums beteks keisti tai, dėl ko jau susitarta ir siūlyti savo variantus. Noriu pasakyti, kad pritariu pranešėjui. Techniniai reguliavimo aspektai yra tas dalykas, prie kurio dar galėsim sugrįžti. O dabar yra svarbu pasiūsti tam tikrą politinį signalą. Šiuo požiūriu norėčiau pranešėjui pasiūlyti na bent jau tą aš pasiūliau savo pateiktais pakeitimais, norėčiau pasiūlyti tris dalykus, kurie man atrodo yra svarbus. Pirmiausia, e, reikia paminėti tam tikrą susirūpinimą susijusi su to teisės akto poveikiu. Analizuojant šį teisės aktą, reikia išreikšti tam tikrą susirūpinimą, įtraukti į analizę tai. Ne dėl to, kad norime padaryti malonumą bankams. Ne, ne tai yra problema. Tiesiog reikia išsiaiškinti, kaip tikrinsime, ar mūsų teisės aktai šiai sryčiai paskatins kuo nors ekonomikos plėtrą. Manau, kad tą sąsąją padaryti yra būtina, dėl to reikia įtraukti į dokumentą porą elementų, kuriems jūs jūs pritarsite. Pirmiausia, mintis būtų tokia, jeigu daroma investicija, Reikia pažvelgti, kaip tai ragina mus daryti Lisabono sutartis, kiek bus sukurta darbo vietų. Priešingų atveju gali būti paskatinamos tokios, institu... tokios investicijos, kurios gali sugriauti darbo vietas. Kartais tai yra būtina, kai vyksta restruktūrizacija, bet bendrai paėmus, sakyčiau, reikėtų žvelgti tai, kiek įmonė e, sukuria darbo vietų. Jūs kalbėjote apie tai, kad Europa E, turi labai skirtingą bank, labai skirtingas bankų sistemas, visos šalis turi skirtingas bankų sistemas. Tačiau Bazelio du ar trys dokumente nebūtinai yra atsižvelgiama į tas bankų sistemos sąrangos skirtybės. Tad rengdami poveikio įvertinimą turime atsižvelgti ir į tai, turime atsižvelgti į mūsų bankų sistemų sąrangos skirtybės.